Guten Morgen, liebe Kollegen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Sveikinuosi su tais, kurie susirinko į mūsų posėdį. Skelbiu darbo tvarkės tvirtinimą. Norėčiau paklausti, ar yra pakeitimų ehm, keista, kad niekas netkreipia mano dėmesio į tai, nes yra tikrai daug pageidavimų keisti e, darbo atvarkę dėl to, kad kolegos turi daug tuo pačiu metu vykstančių posėdžių. Tačiau, kadangi jau vakar mes susidūrėme su sunkumu pakeisti laiką, tai tuomet e, norėčiau Jums pasiūlyti 15 punktą nagrinėti po 7 punkto šiandien iš ryto. Aštuntą punktą pradėsime nuo 16 e, val. nagrinėti, taigi po pietinį posėdį padėsi, pradėsime nuo 9 ir 10. O 17 punktą nagrinėsime po 11 punkto, tai yra dar šiandien po pietų. Ar kas nors prieštarauja tokiems e, pakeitimams? Matau, kad visi jais labai patenkinti, kadangi visi labai patenkinti ir pritarė tikiuosi, kad tie kolegos, kurie prašė tokių pakeitimų, bus informuoti, nes jie e, turėtų atvykti atitinkamų laikų, kad pristatytų savo pranešimus, nes turiu tik vienintelį pirmininko pranešimą, kad per visą šį posėdį mes turime labai griežtai laikytis laiko limito. E, nes rytoj po pietų mes numa, nenumatėme dalyti, daryti savo posėdžio, tačiau jeigu ne, neselgsime drausmingai, tai nespėsime išnagrinėti visų darbo tvarkės punktų. Taigi e, dabar galiu skelbti trečią. E, mūsų darbo tvarkės punktas sveikinuosi su profesoriumi dr. Richel, kuris pristatys šeštosios bendrosios programos įvertinimą. Jis, aišku, parengė e, PowerPoint prezentaciją ir mums pristatys. 2009 e, m. vasario mėnesį buvo pabaigtas pranešimas šią temą. Profesorius yra ekspertų grupės narys ir tikiuosi, kad mes po jo pristatymo turėsime jam klausimų. Taigi, ponė Ryčel, visų pirma sveikinuosi su jumis ir suteikiu jums žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Iš tiesų, man labai džiugu pristatyti jums tai, ką mes parengėme, tai yra pristatyti šeštosios bendrosios programos įvertinimą. Aišku, tai yra jau praeities programa, tačiau nepaisant to mes bandėme e, apibendrinti ir vertinti e, tai, ka, kas buvo pasiekta su šia e, programa ir taip pat padaryti atitinkamas išvadas, kurios būtų svarbios septintai ir aštuntai bendrosiams programoms. Šios programos įvertinimas buvo ypatingas dalykas dėl to, kad pirmą kartą mes pabandėme įvertinti, išsamei įvertinti visą programą, nes anksčiau, kalbant apie bendrasias programas, buvo vertinamos tik jų atskiros dalis. Taigi šis įvertinimas buvo tam tikra prasme didžiulis iššūkis. Taip pat pirmą kartą susidūrėme su tokia situacija, kai buvo sukurta bendroji programa, kuri turėjo įvykdyti politinius tikslus, tai yra Lisabonos tikslus, tai yra mes turime sukurti e, mokslinių tyrimų erdvę Europoje ir tam ir buvo sukurta šeštoji bendroji programa, ji turėjo labai aiškius tikslus, o tai taip pat buvo naujovė. Ir tai yra susiję su tuo, kad e, programos vertinimo grupė e, dirbo labai įvairiai, labai skirtingai. Mes netgi toje grupėje buvo politikos ekspertai, mokslininkai ir taip toliau. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie man atrodo labai svarbus. Visų pirma, vykdant programą ir kalbant apie ateitį. Vienas dalykas tai yra tokios bendrosios programos konstrukcija, o kitas dalykas yra jos administravimas. Žvelgiant į ateitį, jūs pamatysite kitas išvadas pačiame pranešime, pačioje ataskaitoje. Nustačius Lisabonos tikslus ir kitus e, didžiuosius tikslus, e, mes turėjome žiūrėti, ar e, mums pavyksta pasiekti tokių e, tikslų. E, O didžiausia šeštosios bendrosios programos e, tikslas yra stiprinti e, mokslinę ir techninę bazę ir paskatinti bendryje tapti konkurencingesnė, skatinant įvairius, įvairias mokslinės veiklas. Taigi gal, buvo galima konstatuoti, kad visos šeštosios bendrosios programos logika buvo netokia, e, kad viskas būtų nukreipta tik į tą vieną tikslą. Buvo atitinkami kiti tikslai, mažesni tikslai, todėl buvo labai sunku įvertinti tą programą kalbant apie tą didįjį tikslą, e, mes matome nuolatinius šuolius į mažesnius tikslus, kurie nebūtinai yra susiję su tuo didžiuoju tikslu. Pateiksiu e, kelis pavyzdžius. E, ne visi iš tų mažesniųjų tikslų buvo re, realūs, pasiekiami ir dėl to nebuvo įgyvendinti. Šioje skaidrėje jūs matote, kad kai kurie tikslai buvo susijęs su smart. Mes e, turėjome įvertinti, kaip mums pavyko pasiekti e, mokslinių tyrimų judumo. Ir mes čia turėjome žiūrėti, kokias infrastruktūras mes buvome e, sukūrę. E, Ir čia, pavyzdžiui, vat, labai toks stiklas yra, e, kalbant apie standartus, apie e, saugų radioaktyvių medžiagų e, naudojimą. Taigi manau, kad komisija į šiuos tikslus turėtų atsižvelgti ir kur, kurdama aštuntąją bendrąją pagrindų programą, tačiau Kita vertus, kai kurie iš tų tikslų yra labai bendro pobūdžio e, ir dėl to juos yra sunku įvertinti. Ir todėl reiktų suteikti mokslininkams atitinkamą kontekstą, kuriame jie turėtų dirbti. Toliau kita problema, kuri yra viena iš svarbiausių e, pro problemų, tai yra administravimas tokių bendrųjų programų. E, paprastinimo procedūra nuolat yra minima. Tačiau mes būt, norime pabrėžti, kad negalima tęsti toliau tokios situacijos, kuomet nuolat vyksta sisteminiai pokyčiai, nes pavyzdžiui, iš vokiečių mokslininkų perspektyvos galiu pasakyti, kad administracinis aparatas yra toks platus ir toks didžiulis, kad jis netgi yra nukreiptas tam tikrą prasme prieš Briuselį. Todėl aš norėčiau prašyti Europos parlamento padėti mums. Tai yra taip supaprastinti procedūras, kad tiek mokslininkai, tiek pramonės atstovai galėtų teikti paraiškas projektams pagal bendrasias programas, nes kitaip mes susidursime su ilgalaikėmis problemomis ir valstybės narės tuo pasinaudos siekdamos savo tikslų, todėl norėčiau paprašyti Europos parlamento narių būtent paprastinti procedūras, nes tai yra didžiausia problema ir tai yra didelė problema e, ypač naujosioms valstybėms narėms, nes e, tos senosios valstybės narės galbūt turėjo daugiau mėnesių ir metų, kad galėtų įsijungti į tą sudėtingą sistemą. Tačiau kita vertus reikia pabrėžti, kad bendrosios programos yra skirtos ne tik mokslininkams, bet taip pat ir pramoniai. Ir todėl mes pasižiūrėjome, kad pramonė vis labiau dalyvauja tai yra vis mažiau dalyvauja e, tokiuose bendrosiuose programuose ir priežastis, dėl ko jų dalyvavimas mažėja, būtent yra tas sudėtingas administravimo aparatas, didelė biurokratija. Ir pavyzdžiui, Tai e, dažniausiai 75 procentais visų atvejų, kuomet pateikiama paraiška, užtrunka 454 dienas, kol uh, galima pradėti įgyvendinti tą programą. Tai reiškia, kad tai yra pusantrų metų laukimo laikotarpis ir tai yra pagrindinė problema, kurią mes turime išspręsti ir turime tikrai daryti viską, kad spręstume šią problemą. Dabar šioje skaidrėje jūs matote keletą mūsų pateiktų pasiūlymų. E, e, mes mes siekiame radikalaus visos sistemos pakeitimo. Tai aišku, apie tai lengva kalbėti, bet sunku tai padaryti. Todėl mes kreipiamės į valstybės narės, į parlamentą, į tarybą, nes aišku, viena komisija negali priimti sprendimų ir negali pakeisti. Ir mes siūlome atsisakyti per daug kontrolės, nes šiuo metu Europoje yra tikrai labai daug kontrolės, o jeigu pažiūrėtume į atskiras valstybės narės, galėtume pamatyti, kad jos labai supaprastino visą administratinį aparatą ir jos dėl to e, yra pažangesnės. Taigi manau, kad Briuselis turi ieškoti kiek įmanoma paprastesnių procedūrų. Tai reikš, aišku, daugiau savarankiškumo ir laisvumo įvairiems konsorciumams. Ir mes siūlome e, pa, sumažinti e, terminą e, iki projekto įgyvendinimo nuo 450 iki 200 dienų, tai yra per pusę sumažinti tą laukimo laikotarpį. E, kol galima pradėti vykdyti programas, projektus. Kalbant apie vykdomasias agentūras, e, e, Tačiau čia reikia žiūrėti, kad jos e, taip pat efektyviau bendradarbiautų. Taigi tokios problemos, tačiau mes taip pat gal, nustatėme, kad e, bendrosio, bendroji programa davė daug teigiamų dalykų. Mes nustatėme, kad šeštoji bendroji programa iš tiesų joje dalyvavo geriausi mokslininkai. Tai reiškia, kad ši programa iš tiesų yra patraukli Mesgi, ne, mes netgi sudarėme sąrašą šioje bendrojo programoje dalyvavusių Nobelio premijos laureatų. Taigi matote, kad ši programa iš tiesų yra patraukli. E, toliau šeštoji bendroji programa padėjo sukurti Europos mokslinių technologijų tinklą ir dėl to padidėjo Europos konkurencingumas šioje srityje. Taip pat buvo sustiprinta esama infrastruktūra, esamos infrastruktūros ir tai reiškia, kad e, šeštoji bendroji programa iš tiesų yra labai sėkminga programa ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia išvada. Mes iš tiesų labai daug diskutavome, ar yra kažkokių alternatyvų tokiai bendrajai programai. Ir nustatėme, kad nėra tokios alternatyvos, kuri būtų sėkmingesnė negu šita bendroji programa. Tai reiškia, kad e, tiems, kurie sako, kad mums nereikia tokių bendrųjų programų, mes galime atsakyti, kad yra tikrai aišku, kad mums reikia bendrųjų programų. Aišku, galbūt jos turėtų būti šiek tiek, turėti kitokią struktūrą, bet tai yra svarbi priemonė, kuri padeda Europai siekti pažangos. Dabar rekomendacijos. Čia aš bandysiu pažvelgti į ateitį ir taip pat e, vėlgi apžvelgsiu tam tikras problemas. Uh, E, bendrosios programos yra skirtos tam, kad e, mes siektume mokslininkų ir pramonės bendradarbiavimo ir iš tiesų mokslininkai dažnai tą pamiršta ir galvoja, kad tos bendrosios programos yra tai, kur, gali, kur jie gali uždirbti pinigų. E, tačiau didžiausia problema, kaip jau minėjau, yra tai, kad pramonė praranda susidomėjimą bendrosiomis programomis, ypač e, mažos ir vidutinės įmonės, todėl reikia skatinti pramonės dalyvavimą e, šioje programoje. Toliau NEST formatas. E, Tai yra bendradarbiavimo formatas turėtų būti atnaujintas ir e, jis e, beveik išnyko septintoje bendroje programoje dėl neaiškių priežasčių. Tai yra tikrai net tinkamas pokytis. Aišku, reikia siekti ir skatinti individualius projektus, tačiau kita vertus taip pat reikia skatinti bendradarbiavimą ir būtent kreipti dėmesį į bendradarbiavimą. Todėl aštuntoje bendroje programoje pagrindinis tikslas turėtų būti bendradarbiavimas. Toliau infrastruktūros klausimas. Mes žinome, kad infrastruktūros uh, išlaikymas atitinkamas yra labai svarbus dalykas, todėl kreipiuosi į komisiją dėl atitinkamo finansinio dalyvavimo. E, toliau lyčių lygybės aspektas, mes jį labai tiksliai įvertiname ir aišku, čia yra ir teigiamų dalykų, ir trūkumų, tačiau galima pasakyti, kad komisija dėjo pastangas tose sritise, kur ji turi e, kažkokios įtakos, kad tose sritise daugiau moterų dalyvautų, tačiau čia dar yra trūkumų šioje srityje srityje ir e, statistika dėl lyčių lygybės aspekto rodo, kad kol kas e, čia dar yra problemų, čia dar yra tikrai daug potencialo, bet e, kaip jau minėjau, komisija tikrai labai daug padarė šioje srityje. Taigi e, Briuselis turėtų išvystyti vertinimo kultūrą, kalbant apie bendrasias programas, kuri e, būtų geresnė negu iki šiol. Ir mes tai pavadinam tiesiog evaluation culture, vertinimo kultūrą. E, tačiau e, reikia užduoti tokį klausimą, kaip galima įvertinti bendrasias programas iš tokio požiūrio taško, kuris apimtų daugiau negu vienus metus į ateitį. Mes turime kalbėti apie mažiausiai penkerius metus į ateitį Tai yra, e, kaip įsitvirtino, pavyzdžiui, ta šeštoji bendroji programa ir kokį jinai, kokį jinai poveikį turės. Taigi kol kas e, čia įvertinime yra tam tikrų trūkumų. Dabar pereisiu prie. E, paskutinės dalies, ko mes pasimokėme iš šeštosios bendrosios programos, ką turime daryti geriau. E, tikimės, kad aštuntoji bendroji programa į tai atkreips dėmesį. Mes išskyrėme dvi tokias, du svarbiausius ramščius, e, ant kurių tarsi stovi visa, visas mokslas ir pramonė Europos. Tai iš vien, vienas ramstis tai būtų didžiai, didieji iššūkiai, tai yra aiškiai apibrieštos programos, kurios yra orientuotos atitinkamas problemas, tai yra aplinkosaugos, energetikos, visuomenės veikatos programa, program, problemas. Tai yra esminis požiūris ir juo turi remtis ir komisija situaciją, nes valstybės narės vis tik tai negali čia vienos daug nuveikti. Ir šioje dalyje mes išskiriame e, aišku punktą, tai yra e, svarbus dalykas yra projektų kokybė, originalumas ir jų aktualumas. Aktualumas e, yra labai svarbus kriterijus. E, e Toliau kitas ramstis tai būtų didžiosios idėjos, tai yra individualūs mokslininkų projektai. E, E, čia yra labai svarbus požiūrio iš apačios e, į viršų principas ir čia labai svarbus yra projektų individualumo vertinimas. Toliau kitoje skaidrėje norėčiau trumpai pasakyti, e, mes, kas mes manome yra svarbu komisijai. Čia būtų tokie projektai, kurie skatina naujoves ir jų įgyvendinimą. Tai reiškia, kad čia reiktų siekti akademikų ir pramonės atstovų bendradarbiavimo. Tai turėtų būti esminis tikslas, kurio mes neturėtume pamiršti, nes mes e, susidurėme su didžiaisiais iššūkiais ir su tais iššūkiais valstybės narės pavieniui kovoti negalės, todėl mums reikia bendrų iniciatyvų, e, ypač kalbant apie sveikatos, e, klimato kaitos ir energetikos problemas, kaip jau minėjau. Tai yra klasikinis praeities požiūris, kuomet buvo rengiami bendri projektai, kuriais buvo siekiama kurti Europo, europinės pridėtinės vertės ir e, aišku, tie e, projektai turi turėti poveikį į Europos mokslinių tyrimų, Europos mokslinių tyrimų erdvį. E, E, taigi mes turime pamastyti, kokias priemonės mes turime naudoti. Čia reiktų e, remtis tomis priemonėmis, kurios pasitvirtino, nes didžiausia problema yra tai, kad komisija nuolat keičia priemonės ir mokslininkai nebežino, e, ką toliau daryti, nes yra puikių priemonių, kurios puikiai pasitvirtino ir iš tiesų tos priemonės turėtų būti išlaikytos, nes būtent septintoji bendroji programa parodė, kas yra gerai, o kas yra blogai ir mes neturime nuolat keisti priemonių, mes turėtume panaudoti tai, kas pasitvirtino tai yra remtis tą gerąją praktiką. Toliau didžiosios idėjos, tai yra tas tas ramstis, kuris yra labai susijęs su mokslininkų individualiomis idėjomis, su rizika. Ir čia esmė e, šio ramščio yra ta, kad mes siekiame Europoje išlaikyti geriausius mokslininkus arba netgi pritraukti iš kitų šalių mokslininkus į Europą. Ir čia yra labai svarb, svarbios būtent mokslininkų idėjos. Tokių projektų pabaiga, aišku, mums nėra aiški, tačiau mums atrodo, kad jeigu mes norime kovoti su didžiaisiais iššūkiais, mums reikia naujų mažų idėjų, didelių idėjų, dėl to abu tie ramščiai yra labai susiję, todėl yra labai svarbu, kad e, visos procedūros e, būtų skaidrios ir kad būtent jos skatintų tuos, e, tų idėjų vystimą ir projektų vystimą. Čia procedūros, tai aš turiu omeny vertinimą, atrinkimą ir taip toliau. Na ir apibendrinimas galiu pasakyti, kad pagrindinės e, komisijos užduotis, pagrindinės Briuselio užduotis yra susijusios su didžiaisiais iššūkiais. E, reikia apibrėžti tuos didžiuosius iššūkius ir e, Europa neturėtų pamiršti tų didžiųjų iššūkių. Ir čia, kaip jau minėjau, reiktų remtis tai, tomis priemonėmis, kurios pasitvirtino. Didžiosios idėjos, kol kas jų administravimas e, eina teisinga linkme ir agentūros sako, kad tam tikri projektai pasitvirtino kaip labai geri ir mes e, E, matome, kad ERC, e, nors dabar ir orientuojasi į individualius mokslininkus, vis tiek turėtų siekti bendradarbiavimo, mokslininkų bendradarbiavimo ir mokslininkų ir pramonės bendradarbiavimo. Toliau e, Europos ateities vizija, čia parodysiu dvi skaidrės, čia tema, man atrodo, kad mums pavyks pasiekti Europoje pažangos tik tai tada, kai mes nepamiršime subsidiarumo idėjos. Ir jeigu valstybės narės tai supras, tai tuomet e, Europa sieks pažangos mokslin, mokslinių tyrimų srityje. E, taip pat turime nepamiršti, kad pastarojų metų Europa labai buvo užsijėmusi pati savimi, vis žiūrėjo į praeitį, tačiau manau, kad dabar mes kaip tik susidurėme su tokia situacija, kuomet Europa e, susiduria su tuo globaliu pasauliniu konkurencingumu ir valstybės narės turi suprasti, suprasti, kad bendrosios programos nėra kažkokia smulkmena, e, kuri lik tarp kitko veikia šalia nacionalinių priemonių mes turime siekti to, kad bendrosios programos taptų e, e, kažkokių pokyčių priemonė, kurios, kuri nepakeistų nacionalinių priemonių, tačiau kuri skatintų Europos pažangą. E, Aš asmeniškai galvoju, kad Europos pridėtinė vertė, European Added Value, tai yra tokia savoka, kurią mes turėtume dabar pamiršti, nes ji galbūt yra šiek tiek bendro po, pobūdžio, mes esame Europoje ir kiekvienas europinis projektas automatiškai turi pridėtinę, kuria Europos pridėtinę vertę ir todėl mano e, išvada, kuri galbūt taptų e, aštuntosios bendrosios programos moto, būtų toksai, kad Europos e, išskirtinumas e, pasižymės tik tai tada, kuomet mes e, remsimės e, globalių požiūrių, kalbant apie bendradarbiavimą ir pro, projektų įgyvendinimą ir konkurencingumą. Dėkoju mūsų svečiui, profesoriui Ryčeliui. Manau, kad tai iš tikrųjų buvo vertinga informacija, įdomi prezentacija, labai konkreti tiksli ir manau, kad tikrai mums leidžia geriau suprasti šią temą. Na, o mes dabar tai turime tik tais pusvalandį, todėl tie 9 ir 10 kolegų, kurie nori pasisakyti, apsiribotų dviem minutėm, tam, kad visi galėtų pasisakyti nes kitaip nesuteiksiu galimybės pasisakyti visiems ir tai būtų neteisinga ir nesažininga. Korė de Campos, prašau. Obrigado, prezident. Eh, eu quero. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti profesorių Ryčilį bei jo visą komandą su atliktų darbu. Be to, kaip šio parlamento narys, Norėčiau padėkoti už tai, kad taip e, geranoriškai vertinate šią programą, kurioje, kaip mes visi žinome, yra daug klaidų. Tačiau alternatyvių modelių juk nėra. Kągi, taigi kyla nepakankamų lėšų, finansavimo klausimas, ir pagrindų programai buvo skirta tik 4 procentai visų valstybių narių biudžeto lėšų skiriamų moksliniams tyrimams ir mokslai. Taigi, problema yra štai kokia. Mes nesugebame užtikrinti bendradarbiavimo tarp pramonės ir mokslo ir šis bendradarbiavimas per pastarus metus netgi sumenko. Taip pat buvo pastabų dėl TOC. Aš asmeniškai manau, jaučiu, kad šis klausimas man labai aktualus, nes per šios kadencijos pirmąjį etapą buvau pirmininkas ir daug išgirdau apie GEC ir mane tikrai labai domina šis klausimas, norėtų susižinoti daugiau. Jūs nurodėte, jog informacijos tikslumas ir kokybė nėra pakankamai geras ir todėl labai sudėtinga mažam ir vidutiniam verslui vertinti tą 15 procentų tikslą. Labai sudėtinga nuspręsti, ar pavyks pasiekti šio tikslo ar ne. Tai beveik gėda, kad mes beveik nesugebėme viso šito įvertinti. O dėl nepakankamos strategijos, tai man atrodo, šis kritiškas vertinimas e, tikrai pagristas. Tikrai nepakankamai strategiškai žiūrima į mokslinius tyrimus ir todėl tikriausiai yra švaistami ištekliai. Na ir visas šis dalykas yra labai sudėtingas, kompleksiškas mes tarsi teigiame pirmenybę klausimui vietoj vertinimo. Kaip parlamento narys, manau, kad šis raginimas kitom trims konstitucijoms, tai yra parlamentui, e, tarybai ir parlamentui, yra aktualus, tai yra mūsų komiteto vertimas viską daryti konstruktyviau, produktyviau. Manau, kad jūsų tekste yra labai aiškiai ateities perspektyva. Taigi norėčiau paklausti, ar manote, ar pavyks išgelbėti septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą? Juk turėtume siekti, kad uh, bent jau dėl aštuntosios mokslinio tyrimų pagrindų programos būtų nustatytos aiškesnės, geresnės taisyklės ir reikalavimai. Bet ar jūs manote, kad dar pavyks išgelbėti septintąją mokslinio pagrindų tyrimų programą? Atsiprašau Dėkuoju, sako pirmininkas, atsiprašau, kad man vis tenka pasinaudoti plaktuku, bet jeigu mes nesilaikysime dviejų minučių kalbėjimo laiką, tuomet e, man teks jo pasinaudoti. Taigi prašyčiau laikytis dviejų minučių. Pone Lambertsai, e, jūs parodysite, kaip to galima pasiekti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viena pastebėlė. Manau, kad tokiuose diskusijose, kurios tokios svarbios, turėtume numatyti daugiau laiko tvarkaraštį, turėtume pasimokyti iš patirties. Dėkuoju procesorių čia ne tik už faktus, bet ir už drąsius pasiūlymus. Mes daugumą iš jų palaikome. Pirmiausia, į tai, ką reikia susitelkti. Na, na mes e, nusprendėme nedaryti kai kurių dalykų, o vietoj to susitelkti į keletą esminių tikslų. Ir aš siūlyčiau, kad vienas iš tikslų būtų uh, um, energijos tiekimo saugumas, kitas dalykas būtų sveika kontekste mes nesiniai kalbėjome apie sveikatą, bet svarbiausia yra atsisakyti žesratur principo. Ir, ir manau, kad tokiu būdu, kad mes parlamentas daugiau pasieksime, nei taryba. Toliau, kontrolė. Man atrodo, kad tai svarbiausias dalykas yra kaštų ir naudos analizė. Jeigu e, kontrolė brangesnė negu nauda, tai aš pasikliaučiau pasitikėjimu. Nėra šimtaprocentinių skaičių. Man pasirodė labai drasi minti atverti duris tikram bendradarbiavimui su besivysinčiamis šalimis bei augančios ekonomikos šalimis. Uh, Manau, kad mes turime išdrysti tverti e, duris, būtent taip įdėgiamos naujovės. Na, dėl smulkaus ir neverslo nėra e, labai susirūpinęs, jūs kalbėjote, kad vienintelis būdas jas įtraukti yra sumažinti kompleksiškumą, esu linkęs su jumis sutikti. Bet galbūt reikėtų atlikti išsamesnį analizę, bandant atsakyti klausimą, kaip padrasinti juos. Tre, galiausiai moterų dalyvavimas. Na, tikrai mokslinio tyrimo pagrindų programos valdyboje turėtų būti daugiau moterų. Dėkoju iš puikų darbą, jūs buvote drasus, taip ir reikia daryti, atliekant vertinimą ir atsižvelgsiu į daugumą jūsų rekomendacijų. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, sutinku, kad kalbant apie svarbius klausimus reikia daugiau laiko, tačiau yra sudėtinga. Ir pradėkime nuo to, kad reikia posėdžius pradėti laiku, o nelaukti tol, kol visi susirinks. Ir jeigu turime svečių, reikia laukti kitų koment... dalyvių. Ir taip viskas užsivilkina. Bet jeigu turite gerų pasiūlymų, tai mielai atsižvelgsiu, pane Nyglio. Dėkoju, pane pirmininkė. Uh, Aš taip pat savo ruoštų pirmiausia norėčiau širdingai padėkoti profesoriui Ryčeliui už diktą informaciją. Manau, kad tai tikrai mums pavyks, galvojant apie aštuntą mokslinio tyrimų pagrindų programą, kaip parlamentui pagalvoti, ką dar galėtume pagerinti. Turėčiau tris pastabas. Pirmoji yra susijusi su jūsų labai betodriška analizė. Jau dešimt metų diržėm šiame komitete. Ir mes jau dešimt metų kalbame apie tai, kaip mes įsivaizduojame, kokia turėtų būti analizė. Atsimenu, prieš patvirtinant septintą mokslinį tyrimų pagrindų programą mes labai išsamei analizavome, e, kiek užtruks šios programos įgyvenimas, e, koks bus sudėtingumo lygis, kainos ir taip toliau. Taigi manau, kad problemas yra pakankamai pažįstamos. Taigi galvojant apie septintą mokslo tyrimų pagrindų programą, dėl kurios mes bandėme e, gerinti tos dalykus, kurie dabar yra kritikuojami. Taigi galbūt, e, profesoriu, gal jūs e, savo turime mišinimis galėtume mums patikinti, kad ir dėl septintosios mokslo tyrimų pagrindų programos yra a, šansų. Dabar komisija bando. A, a, perkelti atsakomybę už mokslinio tyrimų pagrindų programas agentūrams, vykdomosiams agentūrams. Komis, jūs sakėte, kad reikia pagerinti savokos taškų darbą. Na ir mes parlamente labai jautriai žiūrime į vykdomų agentūrų darbą, nevertiname jų per nelyg aukštai, nes jos, joms negalime vykdyti parlamentinės kontrolės. Tai kaip įsivaizduojate tą savykos taškų gerinimą? Ar turite konkrečių pasiūlymą. Trečias dalykas, jūs kalbėjote, kad nėra alternatyvų mokslinio tyrimų pagrindų programams, ta, su tuo iš esmės sutinku, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime, kaip vystėsi mokslinio tyrimų e, politika, kaip yra susijusi su mokslinio tyrimų pagrindų programais, jūs kalbėjote apie technologijų platformas, apie jėtis. Taigi yra daugybė iniciatyvų, kuriams yra skirima daug lėšų moksliniams tyrimams Taigi kyla klausimas, ar tos mokslinio tyrimų programos tokios neturinčios alternatyvių, kaip minėjote. Na ir paskutinis klausimas pabaigai. Jūs minėjote, kad pramonės interesas e, mokslinio tyrimų pagrindų programs mažėja. Taigi, ar turite kokiu nors pač, konkrečių pasiūlymų, kaip galima būtų sudominti pramonę? Na, jūs neminėjote smulkaus ir vidinio verslo, tačiau 700 mokslinio tyrimų pagrindų programos pagrindų yra numatyta, kad 7 procentai turėtų būti skiriamas smulkiam vidiniam verslui. Taigi, ar būtų uh, kokiu nors konkrečių rezultatų. Dėkoju, ponas Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ και την ομάδα του. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti profesoriui Ričeliui ir jo komandai. Gaila, kad neišgirsime jūsų pristatymo apie Marimoną ataskaitą. Šį vakarą mes išklausysime šią prezentaciją ir jūsų jau nebebus. Būtų smagu pade, palyginti šitas dvi prezentacijas. Būtent Lisabono strategijos tikslų nepasiekimo. Manau, kad labai svarbu dabar iškelti bendrą diskusiją. Man visiškai neįdomu kalbėti apie tam tikrų konkrečių programų administracinę naštą. Kai kalbame būtent apie nepasisekimus tyrimuose ir e, politikos trūkumą tam, kad pasiektumėm tai, ką Baroso vadina e, Europos vizija iki 2020 metų. Mes lik ir fragmentuojame tą Europos, Europos politiką, Europos vaizdą ir negalime tada šitokio atveju išnekėti apie, apie viziją. Reikia daugiau bendrų programų, bendro, bendro vaizdo. Ir akcentuoti konkrečių uh, valstybių narių pasisekimus. Ponas Ryčelas savo pristatymą kalba apie konkurencingumą. Galbūt galėtų jūs pakalbėti ir apie intraeuropinį konkurencingumo procesą, nes visi šie projektai į, kuo toliau, tuo labiau yra panašus į kažkokius apdovanojimus, o ne projektus, kurie skiriami moksliniams tyrimams. E, tobulinti. Tikiuosi, turėsime pakalbė, e, galimybę pakalbėti apie struktūrinės problemas e, šį vakarą. Ir šia, šiame pristatyme pastebėjau įdomių išvadų, kurios bus, tikiuosi, naudingos mums, kai mes kalbėsime kitus Europos tyrimus ryties klausimus. Dėkoju toliau kolega Eiler. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui profesoriui Ričel ir už tai, kad jūs paminėjote, kad ir programos vertinimas taip pat kelia tam tikrų klausimų. Aš pabandžiau atsižvelgti, pažiūrėti. E, ve, apžvelgti tą vertinimą programų ir matau, kad nėra tes, atsitiktinumo. Čia yra sukurta tam tikra matrica, tačiau niekada į ją neatsižvelgiama vystant kitą programą. Tai aišku, pagrindinis uh, klausimas kyla, pagal kokią sistemą mes uh, užduosime klausimus komisijai dėl, pavyzdžiui, septintosios bendrosios programos uh, laikotarpio vidurio įvertinimo, nes uh, atrodo, komisija nesiremia ankstesnių programų įvertinimu. Tai yra toks praktinis klausimas, kurį mes turime patys savo užduoti. Ehm, jūs kalbėjote apie ryšius su pramonės atstovais ir ar jūs, pavyzdžiui, tyrėte ehm, tos, tas programas, kurios, pavyzdžiui, kurias inicijuoja ehm, atitinkamos E, komisijos, atitinkami komisijos skyriai. E, galbūt e, reiktų, kad tas programas inicijuotų tie generaliniai direktoratai, kurie yra arčiau pramonės. Ir kitas klausimas, jau su šeštaja bendraja programa mes pradėjome bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Ir tas atsiverimas trečiosioms šalims, ar jis yra sėkmingas? Na ir paskutinis klausimas Jeigu mes kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą, mes e, turime nepamiršti, kad šis sektorius yra labai skirtingas ir tai, kas yra vidutinis e, verslas, yra vienas dalykas, o kas yra tas vidutinis ir smulkus verslas orientuotas į naujoves, vėl yra kitas dalykas. Tai yra toks tarsi specifinis sektorius ir tai yra specifinis pramonės e, sektorius ir ar tos smulkaus ir vidutinės įmonės savokos išlaikymas palaikymas apskritai turi prasme šiame kontekste. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kitas kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. profesoriaus Ryčel įvertinimas skambėjo labai teigiamai. Tai yra, kad ši programa neturi alternatyvų, reiškia, kad šią sistemą reikia tęsti. Tačiau pagrindinis tikslas e, vis tik yra neįgyvendinamas. Tai yra, kad susitikstų pramonės ir mokslo atstovai. Taigi, atsižvelgiant į tai, e, atrodo, kad ir mokslo ir pramonės atstovai susiduria su vis didesniais sunkumais. Mes girdėjome tam tikrus profesoriaus patarimus, ką turime daryti, kad pakeistume biurokratinį aparatą, tačiau kyla klausimas, kaip galime išvengti tokio dalyko, kad vertindami septintąją bendrąją programą E, susidursime su tais pačiais klausimais, su tais pačiais probleminiais e, klausimais. Todėl vystydami aštuntą bendrąją programą mes turime būtinai atsižvelgti į šių programų išvadas. Tai yra didžiausias klausimas yra, kaip mes galėtume atsižvelgti į esminius pokyčius ir juos įtraukti į programas. Ir aš manau, kad pramonės atstovai savo ruoštų galėtų uh, užduoti klausimą arba pasakyti, kad dabar atėjo laikas e, politinių sprendimų prie, prieimimui. Todėl aš norėčiau pasakyti, pakartoti, kad konkretus pasiūlymai turi būti kiek įmanoma anksčiau, juos turi būti kiek įmanoma anksčiau atsižvelgiama. Dėkuoju kolegė Kabalijo. The... Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už pristatymą, ponė Ričelai. Turiu klausimą dėl ateities vizijos. Vienas didžiausių iššūkių mums yra sukurti Europos tyrimų, mokslinio tyrimų erdvę. Dabar tai yra Lisabono strategijos tikslas. Man ypač neramu dėl kompleksiškumo tam tikrų schemų, kurios jau buvo naudojamos e, siekiant sukurti šitą erdvę. Pavyzdžiui, straipsnis 169, e, aš dėrėjausi dėl projekto dėl malarijos ir, ir, ir, ir, ir truko net trejus metus, kol buvo pradėtas šitas projektas. Dėl tyrimų aš visiškai pritariu, kad reikėtų prašyti Europos Europos, š, Europos Sąjungos valstybių e, jungtis į tinklą ir tai būtų geras sprendimas. Man kelia nerima tyrimai ir būtent e, pramonininkų ir smulkių ir vidutinių verslo įtraukimo. Ar žinot, kokiu galima imtis priemonių tam, kad e, įsitrauktų šitie du sektoriai ir tam, kad priemonės naudojamos septintoje bendroje programoje tos priemonės, kai kurios turi tikrai problemų, jeigu mes jas išplėstumėm į panor, iki panoropinės struktūros, galbūt jos geriau veiktų. Ar yra tam tikrų priemonių pasiekti šitiems tikslams? Ačiū. Eh, Ačiū, profesoriu Ričelį, sveikinu Jūs. Tikrai Čia yra geriausias pristatymas, kokį esu girdėjusi apie bendrosios programos įvertinimą ne tik tai politinėse forumuose, bet taip pat ir akademinėse forumuose, kuriuose esu dalyvavus jau daugybę metų. Sveikinu taip pat už tą paskutinę mintį, kurioje kalbėjote apie ateitį apie tai, kaip toliau įgyveninti bendrąją programą, aštuntąją programą ir toliau tolimesnės bendrasis programas. Iš tiesų neturime bendros vertinimo programos, kuri būtų buvus taikoma. E, ilgą laiką, todėl mes neturime e, tam tikrų taisyklių, kaip sakė kolega Eller. Bet taip mes turime tam tikrų išvadų, kurios kartojasi per, per paskutinius metus, bent jau vertinant bendrąją programą. Pavyzdžiui, kad reikia geresnės bendrosios strateginės orientacijos e, tyrimų, tyrimuose, moksliniuose tyrimuose ir taip pat, kad reik, dėl vertinimo kultūros, kad visada reikia mm, dvigubinti ar trigubinti lėšas, Taip pat, kad yra labai e, tiesiog nežmoniška administracinė našta. Manau, kad šitie keturi aspektai, svarbiausias iš tų keturių aspektų ir sudėtingiausias išspręsti yra būtent administracinės naštos problema. Šitas aspektas. Todėl manau, kad reikėtų dvigubai pasistengti nes mes ne tik tai išstumėme smulkų ir vidutinį verslą, bet taip pat ir žiūrint iš inovacijos ir tyrimų e, taško, mes neleidžiame ir vykdyti projektus, kuriems yra sunku e, pralysti pro tą visą administracinę naštą, kad galėtų visgi gauti tas lėšas iš bendrosios programos. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbu ir mano klausimas yra toksai, kaip manote, ar yra priemonių, pakankamų priemonių, gerai išvystytų priemonių tam, kad E, aštuntoje bendrojo programoje turėtumėm sprendimą, kaip išspręsti šitą problemą, kuri, mano nuomonė, yra pati sudėtingiausia, pati ilgiausiai iš, išbuvusi visoje bendrųjų programų istorijoje. Dėkuoju toliau kolega Girek. Dziękuję bardzo. E, panie profesorze, e, sam pan jest szefem grupy ekspertów. Ačiū. E, profesoriau, jūs pirmininkavote nepriklausomų ekspertų grupiai. Ir priklausomai nuo darbo krūvio e, priklauso ir, ir tai, kaip yra įvertinami projektai, konkretus labai, e, konkretus projektai ir bendri projektai. Kalbant apie ekspertų darbą, ar mes, ar mums nevertėtų paieškoti paaiškinimo. Kodėl visgi ta administracinė našta yra tokia didelė? jeigu pagalvotumėm apie šeštosios bendrosios programos ir netgi septintosios bendrosios programos funkcionavimą, žinau, kad tarp ekspertų yra politikos ekspertų, mokslo ekspertų ir dėl išvadų manau, kad tai yra taip pat labai svarbu. Taigi, tai yra mano pirmas klausimas. Dėl šeštosios programos. Ar turite bendrą sistemą ir kiek, kokią įtaką tai daro programos rezultatams. Ir paskutinis klausimas profesoriau. Kalbame apie milžiniškas lėšas, milžiniškai programai. Ar galėtumėt pateikti konkretų pavyzdį, koks sprendimas galėtų būti pritaikytas šeštai bendrai programai? Danke, kolegin Joras Sislik. Dėkuoju, kolega Sislik. Ačiū profesoriu Ričeliu už pristatymą. Turiu pastebėjimą dėl šeštosios bendrosios programos. Mes dabar jau kūrėme ir septintąją bendrąją programą ir manau, kad reikės reikia įvertinimo, tokio įvertinimo prieš, e, prieš kuriant ir balsuojant naująją bendrąją programą. Manau, kad kai kurios problemos bus netgi didesnės septintoje programoje, pavyzdžiui, našta naujoj, naujosioms valstybėms narėms. Manau, kad galima būtų kaip nors kitaip tai išspręsti. Tai pirmas komentaras. Antras komentaras, sakėte, kad reikia padidinti moterų tyriejų, mokslininkių dalyvavimą. Aš pritariu jums, bet manau, kad e, būtų geriau taip pat akcentuoti problemą, kad reikia daugiau jaunų mokslininkų Europoje. Norėčiau tokio holistinio požiūrio, bendro požiūrio, kad e, jauni žmonės turėtų daugiau galimybių. Ir tam, kad jie turėtų daugiau galimybių, reikia sukurti šeimai naudingą infrastruktūrą. Ir tada, žinoma, daugiau dalyvautų ir moterų šiuose tyrimuose, jos būtų labiau suinteresuotos dirbti tyrim, mokslinio tyrimų srityje, nes manau, kad e, dirbti mokslinio tyrimų srityje tikrai yra labai, mm, labai, tinka, tai yra labai tinkamas darbas moteriams. Dar vienas komentaras. Sakėte, kad reikia pritraukti kuo daugiau pačių geriausių tyriejų į Europą. E, pritariu, kad mūsų tikslas neturėtų turėtų būti, kad mūsų Europai, Europos tyrėjai pasiliktų Europoje, bet taip pat ir judumą reikia skatinti. Turiu klausimą. Jūs turite ryšių su geriausiais mokslininkais. Kaip mes juos galime pritraukti? Ką reikėtų padaryti, kad pritrauktumėm geriausius mokslininkus į Europos Sąjungą? Ačiū. Dėkuoju, ponė Ryčelį. Prašau žodis jums ir paprašysiu atsakyti į visus klausimus bei iškeltas mintis. Na, gal čia ir daug kas buvo pasakyta, kai kas kartojasi. Na, šios temos galbūt dubliuojasi, taigi prašyčiau mums lei, padėti sudaryti iškesnį vaizdą. Ir, ir jūsų prezentacija šiandien buvo tokia įdomi, kad tikrai matomės ne paskutinis iki, tikrai dar sugrįšime prie jūsų pagalbos. Ja, Gerai, pabandysiu trumpai atsakyti į tą daugelį klausimų, kurie man buvo užduoti. Pradėsime nuo tokio klausimo iššūkio ar galima išgelbėti septintąją bendrąją programą. Aišku, galima ją išgelbėti, buvo daug kas patobulinta, ta programa yra jau pakeliui ir buvo patobulinta tikrai daug įvairių aspektų, kuriuo aš dėl laiko trūkumo čia nenagrinėsiu. Buvo atsižvelgta į daug dalykų, kuriuos mes kritikavome. Aštuntoji bendroji programa. Esminis dalykas ją rengiant yra tai, kad programa turėtų logiką. Tai yra, kad būtų nustatyti tikslai e, ir mažesni tikslai iki atskirų pavienių programų. Jūs e, teisingai atkreipėte dėmesį į tai, kad kontrolė įvykdžius projektą yra įmanoma. Tai yra, kad reikia įvertinti, ką man pavyko pasiekti to projektu. Taigi aštuntoji bendroji programa turi visus, visas galimybės atsižvelgti į tas kritinės pastabas ir tapti sėkminga ne tik mokslinė, bet ir politinė prasme. Ir su tuo susiję tai, kad administracija turėtų radikaliai pasikeisti. Būtent šią linkmę mes turime dirbti ir norėčiau jūsų paprašyti dirbti šią linkmę, kai jūs duosite ženklą, tik tuomet komisija pradės e, veikti. Aišku, mums reikia kontrolės, nes mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, tačiau mes turime atsisakyti pernelyg didelės kontrolės, kuomet yra tikrinamas kiekvienas centas, e, ką mes patiriame e, iš auditų, e, kad iš tiesų situacija yra netoleruotina, nes būtent tie auditai dėl kiekvieno cento sulaiko mokslininkus nuo e, noro dalyvauti europinėse programuose ir tai yra kliūtis europiniai konkurencijai. To, Tokiu būdu mes kūrėme kliūtį ir e, Europos pasauliniam konkurencingumui. Todėl norėčiau jūsų paprašyti, nes jūs esate sprendimų prieimimo institucija, e, radikaliai pasakyti, kad turime baigti tą situaciją, mes jau metų metus diskutuojame ir turime tiesiog pakeisti mąstymą. Toliau dėl trečiųjų šalių įtraukimo mes išsamei išanalizavome situaciją ir iš tiesų yra geri ryšiai su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, su Brazilija, su Indija yra puikūs ryšiai. Taip pat konstatavome, kad didieji, didžiosios mokslo valstybės, e, dėje mes su jomis nebendradarbiavome reikalaujame, e, ypač kalbant apie lėšas, didžioji e, mokslininkų valstybė, tai yra Junktinės Amerikos valstijos, e, toje 20 milijardų eurų šeštoje bendroje programo, programoje dalyvavo tik dviem, skirdama 2 milijonus eurų. Taigi mes turime siekti, kad e, sėkmingas bendradarbiavimas e, būtų skatinamas su visomis valstybėmis. Taip iš tiesų jūs teisus, e, kad buvo išleista daug pinigų šioms programoms. Galiu, e, pavyzdžiui, pateikti jums pavyzdį, kur pinigai buvo panaudoti labai puikiai. E, Euratom projektas, kur buvo kiekvienas centas tikslingai išleistas, kur buvo puikiai administruojama programa, e, kur puikiai e, buvo iškelti tikslai ir jie buvo įvykdyti. Toliau pramonė ir smulkios ir vidutinės įmonės. Tikslas buvo įtraukti bent, kad e, smulkiosios ir vidutinės įmonės, kad e, jų bent 14 procentų dalyvautų, dėje e, nepavyko pasiekti to tikslo, todėl mums reikia klausti, ko siekia smulkios ir vidutinės įmonės, sie, ko siekia didžiosios įmonės, kad mes galėtume įtraukti pramonės atstovus į programas mes bandėme išskirti kriterijus, kurie yra nesusijęs su kažkokiais tiksliais procentais. E, ir dažnai būtent mažoms įmonėms reikia konkretaus mokslinio atsakymo. Ir e, E, dažnai to atsakymo reikia laukti labai ilgai, beveik dviejus metus ir būtent tai yra pagrindinė kliūtis. Toliau lyčių lygybės aspektas. Aišku, mes turime e, daryti viską, kad gerintume e, situaciją šioje srityje. Kita vertus, mes turime įtraukti kuo daugiau jaunų mokslininkų, turime žiūrėti, ka, kuo gyvena jauni mokslininkai, kas jiems rūpi. E, mums reikia trijų dalykų. Mums reikia tarptautinės kalbos, aišku, tai yra anglų kalba, e, tai reikia skatinti. Toliau jauni žmonės iš Japonijos, Kinijos, jie keliauja į Ameriką, nes jie ten gali susikalbėti angliškai. Kitas dalykas, mums reikia puikios infrastruktūros, atrodo, kad mes dabar kaip tik kūrėme ją. Ir trečias dalykas, kad mums reikia bendros tokios aplinkos, mokslinės aplinkos, tai yra, kad universitetai, visų pirma, universitetai būtų tokie puikūs, kad jie siūlytų geras karjeros galimybės mokslininkams. Ir man asmeniškai atrodo, kad mes turėtume būtent labiau akcentuoti tą kalbos, tartautinės kalbos aspektą, nes jeigu mes siekiame bendradarbiauti su tokiamis šalimis, pavyzdžiui, kaip Japonija, mes, pavyzdžiui, bendravome su Japonijos ambasadoriumi Berlyne ir svarstėme tą klausimą, kodėl. E, Taip yra, kad mažai japonų dalyvauja programuose, mažai japonų mokslininkų, tai vis tik iš, paaiškėjo, kad kalba yra e, pagrindinė problema. E, konkurencingumas, aišku, yra esminis dalykas, tačiau mes neturime rūpintis konkurencija Europoje, nes tai yra valstybių narių reikalas. E, man atrodo, kad mūsų esminis tikslas būtų Europinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimas ir mes turėtume siekti, kad konkurencija tarp valstybių narių, kuri niekuomet nesiliaus, kad ji būtų e, nukreipta į Europos konkurencija su, didžiais, su didžiosiomis pasaulio valstybėmis, pavyzdžiui, JAV. Ir tai yra, mes turime siekti konkuruoti su e, JAV, Japonija ir Kinija. Ir manau, kad esminis tikslas būtų pasaulinė konkurencija. Pirmininkas, ponė profesoriau, dėkoju Jums už jūsų pranešimą, už jų atsakymus, gerbiami kolegos.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 Deja, e, iš tiesų labai retai kolegos parodo, kad pasisakymai buvo tokie reikšmingi. Gerbiami kolegos, mes labai dažnai diskutavome šią temą. E, aš tikrai labai dažnai girdėjau, kad mums reikia keisti administracinę tvarką, keisti procedūras. E, profesorius pasakė vieną sakinį. Jisai pasakė, kad mes turime inicijuoti. Tai galbūt mes turėtume sukurti tokią neformalią darbo grupę, kur būtų po vieną atstovą iš kiekvienos frakcijos. Ir manau, profesorių e, Richard taip pat pasikviesime į tos neformalios grupės posėdžius, kad ta neformalioji grupė pasiruoštų formalioms diskusijoms. Tai nebus e, kažkokios, ta grupė neturės institucinio statuso, bet ji padės mums greičiau priimti sprendimus ir veikti greičiau. Tikiuosi, kad jūs visi pritarėte tam, tai tuomet galbūt ir galime priimti tokį e, sprendimą. Tuomet norėčiau jūsų paprašyti, kad kiekviena frakcija pateiktų kandidato, e, ka, savo kandidatus, kad mes tokiu būdu galėtume pagreitinti e, procesą, nes iš tiesų mes kol kas iki šiol tik diskutuojame, koks blogas yra pasaulis ir nieko nedarome. Profesoriu Ričiau, dėkoju Jums, kad Jūs e, mums e, pateikėte daug idėjų ir pradėjote atrasti protingą sprendimą. Dėkoju už Jūsų apsilankymą. Thank you. So, meine Damen und Herren. Na kągi, ponios ir ponai, tęskime darbą. Pagal, program, pagal programą ketvirtasis darbo tvarkės punktas už energetiką atsakingas. Atsiprašau ekonomikos atkrimo energetikos rytyje plano įgyvenimo padėtį, tai turime tik pusvalandį, nes komisaras tik tiek te turi laiko, mes atsižvelgsime jo suteikiamą informaciją, galėsime užduoti keletą klausimų, tačiau nevyks plačios diskusijos. Taigi man labai malonu pasveikinti mūsų seniai komisijos narį Piebalksą kuris pirmas, paskutinis iki apsilankė mūsų komitete, eidama šias pareigas ir nuo pat pradžių pasakyti, kad su jumis buvo labai malonu bendradarbiauti. Na ir paprastai komisarams tenka pakeisti savo veiklos rytį, pasikeitus komisijos kadencijai gaila, kad nebedirbsite uh, energetikos srityje, nebejojame, kad jūsų įpėdinis bus kvalifikuotas, o jums linkime geros kloties kitose veiklos baruose ir dėkojame už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius penkerius metus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už šiltus žodžius. Iš tikrųjų, labai malonu visuomet buvo bendradarbiauti kaip komisaras įtrė komitetu. Šiandieną man labai malonu informuoti įtrė komitetą ir informuoti jūs apie pažangą padarytą pristatant ekonomikos atkūrimo energetikos srityje planą gyvenimą padėti. Apie tai jau kalbėjome rugsėjo mėnesį ir tuo metu aš pabrėžiau, jog Europos ekonomikos atgaivinimo programa kaip priemonė yra labai svarbi siekiant užtikrinti saugų dujų tiekimą. Na ir šioje programoje programoje yra daugiau aspektų negu vien tik tais dujų tiekimas. Na, ir Kaip žinote, dujų ir energijos sąveikos taškai, dujų CO2 surinkimo ir laikymo tikslai yra svarbus dalykas. Ir ši programa yra svarbi ekonomikos politikos daly ir pirmas iki yra skirta beveik 4 milijardai e, eurų specifinėms energetikos programams. Ir taigi tai yra svarbi finansinė priemonė, vadovantis Europos atgu, ekonomikos atkūrimo e, planu, kuris buvo pristatytas praeitų metų lapkričio mėnesį ir patvirtintas gruodžio mėnesį. Po to komisija buvo paraginta pristatyti konkrečių energetinių programų e, sąrašą. Mes reagavome greitai ir parengėme pasiūlymą dėl atitinkamo uh, ekonomikos atkrimo energetikos skrityje plano. Tai buvo padaryta praeitam, šių metų pradžioje. Re, buvo patiktas reglamento projektas, kurį bendrai patvirtino taryba, parlamentas ir komisija. O kai dėl biudžeto, tai esame labai dėkingi už tai, kad taikinimo uh, procesas lapkričio 18 dieną baigėsi sėkmingai ir tai leis finansuoti šią programą 2010 metais. Taip pat norėčiau paminėti, jog šis projektas neprasidėjo nuo nulio. Na ir tiesą sakant, antrasis strateginis energetikos politikos peržiūra ir atitinkami kiti planai e, jau buvo numatyti ir atitinkamas reglamentas suteiks priemonės, pasikurias leis pasiekti penkių ambicingų tikslų. Pavyzdžiui, prisidedant prie mūsų ekonomikos atgaivinimo, pavyzdžiui, suteikiant paklausą technikai ir įrangai ir vėliau gyvenimo fazėje. Taip pat atsakant į svarbiausius iš, saugumo iššūkius energetikos srityje, taip pat uh, gerinant energetikos vidaus rinko veikimą, kas leis pagerinti tarpvalstybinę priekybą bei konkurencingumą. Taip pat demonstruojant solidarumą ES viduje po 2009 metų žiemos dujų krizės, o taip pat ir spartinant 2020-2020 tikslų įgyvendinimą kartu įdėgiant naujoviškas technologijas, kuriuose būtų sumažinamas anglės naudojimas. Komisija atsižvelgia visus suinteresuotas menų būkštavimus tam, kad ši programa tikrai būtų vainikuota sėkmės. Mes per pastaruosius mėnesius dirbame sunkiai tam, kad būtų užtikrinta, jo šios programos įgyvenimas būtų savalaikis. Ir tik po keli, parais kelioms dienoms po, po balsavimo parlamente dėl šios programos gegužės mėnesį mes parengėme pasiūlymus dėl trijų sektorių ir dėl biudžeto. Na, Liepos 15 dieną 2009 mes, mes baigėme savo darbus ir per šį laikotarpį mes suteikime visą įmanomą pagalbą projektų vykdytojams, informuodami juos bei teikdami reguliai E, informaciją atitinkamoje svetainėje, taip pat atsakant į visuotinius svarbos klausimus, kaip ir buvo galima tikėtis, uh, pramonė teigiamai reagavo į šią programą. Iš viso buvo pateikti 87 pasiūlymai, 46 dėl savaikos, 29 dėl offshore'nės jūros e, vėjo energijos, o 12 dėl anglė, CO2 surinkimo ir laikymo. Iš viso tie visi pasiūlymai yra geros kokybės ir kiekvienas pasiūlymas buvo tinkamai įvertintas atsižvelgiant į reglamente numatytus kriterijus taip pat pasižiūrėta, ar, buv, ar pasiūlymai sutinka su ES teisės aktais. Labai svarbu. Taip pat buvo pasižiūrėta, ar tie pasiūlymai yra aktualus trims minėtiems sektoriams. Pavyzdžiui, projekto išbaigtumas buvo vertintas, taip pat buvo vertinama, kaip projekto gyvenimas trumpalaikė perspektyvė prisidėtų prie ekonomikos atgaivinimo. Taip pat, taip pat buvo vertinta, kaip projekto gyvenimas prisidėtų prie Europos politikos tikslų gyvenimo. Taigi, dabar projektų gyvenimas priklausys nuo valstybių narių. Visą tai priklausys nuo to, kaip pavyzdžiui bus paspartinos leidimų ir autorizavimo, išdavimo ir autorizavimo procedūros. Taip pat būtina, kad būtų laikomasi konkurencingumo taisyklių energetikos vidaus rinkos rytyje. Taip pat labai svarbu, kad būtų taikomas nediskriminuojantis ir skaidrus metodas, kuris leistų užtikrinti prieigą prie energetikos tinklo. Ir tokiu būdu ES turės maksimalios naudos iš ekonomikos atkūrimo plano. Pasiūlymai dėl offshore'inių vėjų, vėjų jėgainių buvo išbaigti, buvo atliktas vertinimas ir e, spalio 16 dieną bendrosios mokslinio tyrimų pagrindų programos komisija teigiamai įvertino šį pasiūlymą, buvo vadovansami komitologijos procedūra ir dabar tikimasi, kad pirmieji uh, offshore'inių vėjo jėgainių bei CO2 surinkimo ir surinkimo e, ir saugomo projektai bus pasirašyti. Na, vertimo projektas šioje srityje užtruko šiek tiek ilgiau dėl to, kad tų projektų yra daug, o taip pat ir sąveikos projektai yra labai sudėtingi. Vertinimo E, rezultatai bus pristatyti 2009 metų lap, gruodžio 18 dieną, o po to parlamentas atliks savo vertinimą. Tikimės, kad komisijos pirmasis pasiūlymas bus patvirtintas nuo 2010 metų vasario mėnesį. Kaip žinote, šiuos, pagal, šiuos teisės aktus komisija lėšas turi skirti iki 2020 metų pabaigos. Mes e, ketiname skirti 3,66 milijardus eurų iš, iš 4 milijardų iki 2010 metų pavasario tam, kad būtų užtikrintas maksimalus postumis Europos ekonomikai bei darbo vietų kūrimui. Mes nustatėme tinkamus projektus ir iš tikrųjų ekonomikos krizės akivaizdoje reikalinga pagalba. Tarptautinės valiutos e, fondas e, paragino atsakingus subjektus taikyti ekonomikos atgaivinimo projektus. Taigi šis projektas, šis planas, ši programa yra patvirtinta labai savalaikiai. Ir, ir dabar kolega, kolegoms iš e, transporto ir energetikos generalinio direktorato norėčiau padėkoti ir šios programos įgyvendinimas bus aptartas 2009 m. gruodžio 7 d. energetikos taryboje. Nuo 2010 m. kovo mėnesį e, komisija pateiks pranešimą pagal 28 reglamento straipsnį ir tuomet būsimas energetikos komisaras turės aišku vaizdą, kaip yra įgyvenimi teisės aktai susijęs su energetiko, taip pat galės įsivaizduoti, kokios grėsmės gali iškilti. Taigi ES greitai sureagavo į ekonominę krizę. Ši programa yra priemonė, kuri leis užtikrinti, kad nebus vilkinimo investuojant į šią sritį. Taip pat energetikos pramonės srityje bei statybų sektoriaus srityje bus sukurta daug naujų darbo vietų. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip sėkmingai bus vykdoma programa ir visi suinteresuoti asmenys, komisija, valstybės narės bei projektų vykdytojai turės bendradarbiauti. Ir šis reglamentas buvo sukurtas spontaniškai reagu, reaguojant į recesiją, tačiau programos gyvenimas turės daug naudos kitoms iniciatyvoms susijęms su energetika. Pavyzdžiui, formuluojant naują ir ambicingą energijos getikos infrastruktūros kūrimo politiką taip pat e, kuriant priemonės, kurios užtikrinti saugų energijos tiekimą, taip pat atliekant energetikos politikos peržiūrą. Gerbiami pona pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkuoju jūsų dėmesį. Dėkoju. Yra norinčių pasisakyti, jau yra septyni kolegos, taigi norėčiau jūsų paprašyti kiek įmano, kalbėti kiek įmanoma trumpiau, kad galėtume suteikti žodį visiems ir kad komisaras galėtų atsakyti. Kolega Giurek, pirmas, prašau. Ačiū pirmininkė, pirmos komisarė. Pirmiausiai, kaip ir pirmininkas, norėčiau padėkoti Jums už visą laiką mm, puikų bendradarbiavimą per pastarosius penkerius metus. Turiu du klausimus dėl Europos ekonomikos atkūrimo energetikos srityje planą. Labai įdėmiau klausiau ir man labai patiko, kai išgirdau, kad šitas planas nepakankamai suteikia paramos tom šalim, kur labiausiai jos reikia. Ir kodėl Belgijos ir Prancūzijos e, e, sąsaja yra septinta, jeigu kai kuriuose šalise tokios sąsajos iš tokios struktūros iš viso nėra. Mes, mums dar vis grėsia dujų e, tiekimo sutrikimai ir tai turėtų labai rimtų pasiekmių. Taip pat reikia turėti galvoje, kad energetikos efektyvumo programos turi būti irgi šitos programos dalis. Turiu du klausimus Pone komisarė, ar galima kažkaip tai e, daugiau lėšų skirti e, rytų Europos e, visom energetikos sąsajom ir taip pat ar galima būtų plėsti tos energetikos efektyvumo fondus ateityje. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Kolegin Hübner. Jubna. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie komisarzu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Galiu pasakyti tik tiek, kad labai esu dėkinga už jūsų darbą iki šiol. Ar galėtume toliau dirbti mums? Jūs esate tikrai patyręs specialistas energetikos srityje. Norėčiau paprašyti, paklausti e, užsitiklis klausimus, kokiu rekomendacijų jūs duosite savo pasiekėjus kita, kitam komisarui, e, apie ką patarsite toliau vykdyti, ką jūs kokius naujus darbo metodus jūs pasiūlysite jam vykdyti. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Voboda. Ačiū pirmininkė komisarė ir dėkoju Jums už darbą, už puikų bendradarbiavimą su šio parlamentu ir ypatingai su šio komitetu dėl atkūrimo planų. Labai džiugu girdėti, kad jau pavasarį daug kas bus galima, daug kas bus padaryta ir girdėjote. Mes būtent to ir reikalavome, nes tai turi būti atkūrimo programa, todėl labai džiaugiamės, kad jinai yra įgyvendinama. Tai dėl klausimo, pana Ešton. Aš sutinku su kolegė iš Vengrijos ypatingai dėl Vital e, Kvadras energetikos saugumo ataskaitos, apie kurią vėliau kalbėsime. Labai svarbu, kad kuo daugiau pinigų būtų per ateinančius metus išleista e, jungtims ypač dujų infrastruktūrai, nes labai daug skundžiamasi, kad tai, ką jūs pasiūlyte trejiems metams, kad per trejus metus bus tai gyventa, tai visgi yra per trumpas laikotarpis, tai turėtų būti penki metai. Aš, žinau, pasisakau už trumpesnį laikotarpį, bet reikia turėti galvoje ir saugiu, saugią finansinę perspektyvą ir finansinį vertinimą. Todėl iš tikrųjų norėčiau, kad šita programa kuo labiau prisidėtų kuriant tą energetinę sistemą tose šalyse, kur problemos yra didžiausios, kur daugiausiai yra nesaugumo, mm, kur didžiausias yra nesaugumas dėl būtent dujų tiekimo. Tai tokia būtų mano pastaba. Nes tos e, sąsajos su dujų tiekimo saugumo reglamentų yra labai svarbu. Ir todėl labai svarbu gauti informaciją kuo anksčiau, net jeigu tai informacija yra neoficiali, tam, kad galėtume pasiruošti um, diskusijams šiame parlamente apie energetikos saugumą. Dėkoju. Toliau kolega Podimata. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui už trumpą pristatymą ir už tai, kad jis apsilankė mūsų posėdėje. Ir kad jis lankėsi ne kartą per šios metus mūsų komitete. Tikriausiai visi kolegos man pritartų. Komisarė, jūs iš tikrųjų labai daug prisidėjote prie energetikos Europoje ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš tokių svariausių portfelių Europos komis, komisijoje. Todėl tikiuosi, kad ir naujasis komisaras atsakingas už energetiką dirbs taip pat mm, ambicingai, noriai ir, ir taip konstruktyviai. Dėl ekonomikos atkūrimo energetikos rytyje plano ir jūsų komentarų turiu keletą klausimų. Kalbėjote apie brandą tam tam tikro projekto brandą tam, kad jis būtų e, finansuojamas. Norėčiau susitelkti ties e, projekto brandą ir tuo, kaip e, tai išlaikyti iki pat proceso pabaigos, atrankos proceso pabaigos. Taip pat norėčiau tai susijęti su tuo, kad, kaip žinote, ketvirtis tų keturių milijardų eurų buvo atidėta skirta e, anglies e, surinkimui ir saugojimui. Ir kaip žinome, tas projektas dar yra tik tai tyrimų stadijoje. Taigi, turint galvoje tą, ką pasakė ponas Svoboda, norėčiau iškelti e, tiekimo saugumo klausimą, ypač turint galvoje e, pietryčių e, Europą, kur buvo ypatingai didelė e, dujų tiekimo problema per šiais metais per Rusijos Ukrainos dujų krizę ir kur iš tikrųjų energetinės jungtis yra be galo svarbios. Taigi turime pradinį projektų e, sąrašą ir yra tarp jų e, projektų, kurie pagerina e, dujų tiekimą toje teritorijoje. ITJB ir ITJI. Šitas projektas yra manoma, kad jis yra labai, labai reikšmingas Europoje. Ir jau buvo žengta į priekį ir dalis to projekto jau yra pradėta įgyveninti. Tai yra vienas iš brandžiausių, labiausiai pažengusių projektų. E, siekiantis pagrindinių europinių tikslų, tai būtent energetikos e, išteklių diferencijavimas. Norėčiau paklausti, ar komisija toliau teiks politinę paramą šito projekto įgyvendinimui. Ačiū. Dėkuoju, ponė Kavaljo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Naudodamasi progą norėčiau pasveikinti komisarą Piebalksą ir padėkoti už jo puikų darbą ir palinkėti geros platies ateityje. Tikiuosi, kad e, jūs ne visai pastrauksite iš energetikos ryties. Turiu labai konkretų klausimą dėl CCS projektų. Jūs minėjote, kad iš viso yra 12 pasiūlymų, tai yra kompleksiški projektai. Taigi, kiek iš jų buvo, bus patvirtinta ir kaip, bus, kaip yra su kontraktų pasirašymu, kokie pasiūlymai buvo pasirašyti. Ar numatote kad atsižvelgianti technologijų sudėtingumą mums pavyks įgyvendinti visą 2090 metų biudžetą, kaip tai buvo numatyta. Dėkoju. Dėkoju. Trumpas ir aiškus klausimas, kolega Kakimakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ne vien tik už tai, kad taip dažnai lankytės pas mus komitete, bet kaip tik buvote ir tas komisaras, kuris už uh, komiteto darbo rygų palaikėte plačius ryšius su parlamento nariais. Iš tai širdingai dėkoju ir viso to dėka, kaip minėjo vienas kolega, jūsų portfeliu tapo didesnė svarba. Norėčiau pasveikinti su ekonomikos atgaivinimo programa. Ji buvo patvirtinta greitai, nors nežiūrinto, ji buvo labai didžiai patikrinta. Viską pasižiūrėjau, kas buvo pasakyta apie atsinaujančią energetiką ir tikrai labai teisingai daug dėmesio skirda vėjo energijai bei energijai iš atsinaujinančių šaltinių. Mane domina štai ką pradėtos programos, kurios padidins ir mūsų konkurencingumą pasaulyje. Tai yra, tai yra dėl tos offshore'nės vėjo energetikos bijau, kad gali kilti problemų. E, jėgainės tampa vis didesnės sudėtinės dalis vis didesnės ir vis kyla didesnės jų transportavimo problemos. Taigi mano klausimas susisišaukė su šios dienos diskusijomis dėl mokslinių tyrimų. Taigi norėčiau paklausti, jūsų portfeliai buvo priskirtina tas tyrimo programos, taip pat ir senosiose bendrijos programuose, plieno programų srityje būta tyrimui. Ir kaip geriau viską susijęti, tai visas mokslinio tyrimų programas, visus mokslinis tyrimus. Na, dar vienas klausimas. Jūs pasitraukėte tai iš energetikos srities ir gali būti, kad bus perskaitytas kompetencijos įgaliojimai kai kas bus perdata klimato kaitos komisarui, kai kas imko komisarui ir, ir taip pat ir plėtros komisarui bus suteikta tam tikrų įgaliojimų iš jūsų portfelio. Taigi norėčiau paklausti, ar jūsų įpėdinis galės taip gerai veikti kaip jūs, nes jūs turėjote daug įgaliojimų ir kompetencijų. Dėkoju kolega Odi. Aš... Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, norėčiau pritarti kolegoms ir padėkoti komisarui širtingai, pasveikinti už puikų atliktą darbą. Ko turiu ir konkretų klausimą, nes jumis pasikliaujame. Taigi labai atvirai, ar nemanote, kad tai yra tie teigiami teiginiai, tai yra viskas vyksta sklandžiai, padaryta pažanga, yra teigiamų dalykų, visą tai yra gerai. Bet ar nemanote, kad tas atotrukis tarp Europos tolmesnės integracijos ir atotrukis nuo uh, piliečių, ar tai nepakenks energetikos politikai. Šiaip juk energetika yra valstybių narių prerogatyvos rytis ir Lisabonos sutartis leis padidinti bendrijos kompetenciją, užtikrintant energijos tiekimo saugumą ir taip toliau. Tačiau, kai kalbame apie šaltinius, tarkim, e, jėgainės ir jeigu įvyks katastrofos jėgainėse, tačiau ES nieko negalės padėti. Taigi, tiesą sakant, tie tos šventiškos kalbos apie pažangą, apie rezultatus, tai kas pasiekta, tai tik didina spragą tarp ES ir piliečių. Na, projektams, programams teigiamos milijonės sumos, aš suprantu, kad esame linkę daug ką vertinti labai teigiamai, tačiau ar tikrai manote, kad jūsų darbo bare tikrai buvo nuveikta pakankamai atsižvelgiant į iššūkius? Juk dėl tų iššūkių mastų galbūt piliečiai mumis ir nebetiki. Žinau, kad rinkiminė kampanija buvo sudėtinga ir kaip jūs viską žiūrite jūsų kadencijos pabaigoje. Trys dar norintys pasisakyti ir po to suteikti žodžių daugiau nebegalėsiu. Ponas Balčytis. Pirmas pirmininkė, gerbiamas komisarė, taip pat norėčiau prisidėti prie visų sveikinimų, kurie čia buvo sakyti. Nors esu naujas jaunas parlamento narys, tačiau jūsų veiklą mes atidžiai stebėjom pas save valstybėse Ir tikrai, jeigu šiandieną Europa turi vieningą pasitvirtinusią energetinę politiką, didžiulis nuopilnas yra jūsų kaip ėjusio komisaro pareigas. Dabar labai trumpas klausimas. Iš tikrųjų, ambicingi tikslai ir vienas iš jų yra, kad mes pagal tam tikrą reglamentą turėsime per du metus užtikrinti fizinį dujų tiekimą abiem kryptim. Kai kuriam valstybėm tai yra visiškai suprantama, tačiau mums, Baltijos valstybėm, kurios gauname dujas iš Rusijos, Aš manau, kad šitas e, e, principas bus labai sunku įgyvendinti. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs patarsite būsimam savo kolegai, kaip šitą klausimą reikėtų spręsti, nes iš tikrųjų klausimų bus. Ačiū labai. Kolega Tomas. Ponas Turmes. Uh, first, uh, Mr. Commissioner, uh... Gerbiamas komisarė, puikiai prisimenu, kad jūs buvote paskirtas komisaru atsakingu už energetiką. Ir visi, kas sakė, kas piebalks, negirdėjome apie jį. O dabar po penkerių metų jūs esate vienas iš labiausiai gerbiamų Europos komisarų. Ir ponas Potočnikas, kuris irgi buvo nežinomas, taip pat, taip pat e, mums pateikė puikų. E, puikų, puikią staigmeną, taigi matome, kad iš tikrųjų ne, žmonės padaro karjerą jau atėję čia į komisiją. Taigi turiu porą klausimų. Pirmiausia, apie atkūrimo planą. Tikriausiai prisimenate, kad kai mes dėrėmės dėl šio plano, patikėme e, raštišką deklaraciją. Galbūt galėtumėt pakomentuoti, kodėl mes negavome šito plano e, lapkričio mėnesį, kai buvo žadėta. Norėčiau paskaityti vieną sakinį dėl neiš, nepanaudotų pinigų panaudojimo. Taigi, ar komisija turėtų pagal 28 straipsnį jeigu bus nepanaudoti, pinigai komisija pasiūlys, kaip turėtų būti panaudoti pinigai atkūrimo programoje ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ir paskutinis klausimas. Man buvo pasakyta, kad komisija patiks naujus energetikos scenarius ateinančiame, kaip bus vyktas ateinantis energetikos įvertinimas. Ponas Kaprosas kūrė tos scenarius ir matau čia kuo toliau, to daugiau interesų konflikto, nes ponas Kaprosas neseniai e, kūrė sen, scenarijų, pagal kurį, kuriame nes, ne, nesilaikoma įvairiausių nutarimų, ankstesnių nutarimų. Ir matau, kad dabar ponas Karposas siūlo, kad kad mes iki 20 metų neįgyvendinsime nei atsinaujinimo, nei efektyvumo tikslų. Taigi norėčiau paklausti, kokios, kokios ir kokios bus pasiekmes ir kas šiuo metu vyksta. Ar jūs žinote, kad taip vyksta? Ir kas bus, jeigu taip toliau vyks? Tai yra pasinaudojimas, piknaudžiavimas, tai yra interesų konfliktas ir labai labai klaidinantis veikimas ateičiai. Uh, Gerbiamas komisarė, dėkoju už, aišku, paaiškinimą apie tai, kiek toli yra nuveikta vykdant šį planą. Taip pat norėčiau padėkoti už jūsų atvirumą per visus šios penkerius metus bendraujant su šio komiteto nariais atvirai, labai, labai atvirai bendradarbiaujant ir mes labai sulgėsime šiame komitete, kaip vystimo komiteto e, narė, aš labai džiaugiuosi, kad jums buvo paskirtas šitas portfelis ir žinau, kad bus labai daug, jums labai bus daug darbo. Dirbant su atsinaujančius energijos šaltiniais naujosiuose valstybėse narėse, jūs labai aiškiai paaiškinote, kaip sudėtinga yra tiesiog per, per vieną dieną sukurti tokį mechanizmą kaip šias planas, nes tai yra labai naujas dalykas. Žinoma, per 12 mėnesių nebuvo iš viso išleista jokių lėšų ir mums iš tikrųjų labai reikia. Mm, offshore vėjo jėgainių ir, ir kitų, ir kitų įgyventų m, mm, programų. Mano klausimas yra, ką jūs padarysite, kad, ko jūs imstės, kad daugiau nebūtų vilkinamos šitos programos. Jūs kalbėjote apie konkurencingumą valstybėse narėse. Ką galima dabar padaryti, kad tie pinigai iš tikrųjų būtų greitai panaudojami? Antra, jeigu projektai visgi užstriktų ir, kaip žinome, jau dabar jie yra užstrigę ir, ir vėluoja, ypač dėl jungčių. Kaip bus užtikrinta, kad tie, tos lėšos nebus prarastos ir neužšaldytos, kad jos visgi bus naudotos, kuo, naudojamos kuo greičiau ir produktyviai ir ypač e, energetikos efektyvumo e, srityje, nes tai yra labai svarbis rytis ekonomikos atkūrimo plane. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui komisarui. Prašau. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu atsakyti kuo greičiau, nes iš tikrųjų labai daug, daug klausimų buvo užduota ir jie labai platus. Ponios Girks klausimas. Taip, iš tikrųjų, um, centrinėje ir rytų Europoje labai trūksta energetikos jungčių šita programa yra pirmas instrumentas, pirma priemonė. Mes, lab, mes mokomės, kaip, kaip tvarkyti šią problemą. Ir valstybės taip pat mokosi. Ir tikiuosi, kad tas ta naujoji programa bus būtent atitinkama priemonė e, spręsti šią problemą. Ir Ši pro, pro, programa buvo tiesiog atsakas ekonomikos krizės laiku. Tai nebuvo konkreti priemonė, kuri būtų išsprendusi visas jungčių problemas dėl energetikos efektyvumo. Mes įtraukiame ir tą Smart Cities iniciatyvą. Manau, kad turime būti aktyvūs ne tik tai e, rengdami reglamentus, bet taip pat ir skirdami lėšas programoms. Tikiuosi, kad mes rasime e, pinigų e, šiom, šiom programom, nes energetikos efektyvumas yra labai svarbus. Bet žinoma, nacionaliniu lygmeniu reikia stengti, nes galima labai daug pasiekti. Ponios Hubner klausimas apie mano apie, apie sėkmę. Tikriausiai sėkmė buvo ta, kad aš visgi labai bendradarbiavau su Europos komitetu, e, Europos parlamentu. Šitas komitetas labai daug prisideda kuriant e, politiką ir labai svarbu e, labai svarbu bendrauti su įtrio komitetu. Žinoma, yra labai daug skirtingų požiūrių, bet kuo daugiau bendrausime, tuo, labi, tuo greičiau rasime tą kompromisą. Uh, Šita komisija buvo e, labai vieninga savo požiūriu į energetiką. Tai taip pat e, susiję ir su vartotojais. Mes turime e, susijęti energetikos klausimą su bendra, e, bendru ES problemom, kad, kad, kad žmonės jaustųsi. E, saugesni ir jūsų tą solidarumą. Būtent tai patarsiu savo kitam, kitam e, komisarui. Bet žinoma, yra ir daugiau klausimų. Ponios, ponios Fobodos pastaba, iš tikrųjų aš jai pritariu, mes atliksim tyrimus ir pasiūlymus pateiksime. Jūs esate iš tikrųjų teisus pateikdama šį pastabą. Ponios Padematos klausimas. Mes toliau politiškai remsime visus projektus, kurie, e, kurie yra pateikti, kaip, kurie yra Europos, interes, kurie yra Europos interesas ir mes iš tikrųjų remsime visus projektus, kurie yra pradėti ir koksai būtų kit, kokia būtų kita priemonė dėl pietų, pietričių Europos. Žinau, kad dažnai kalbama, kad e, lėšas reikia skirti 2010 metais ir branda yra vienas iš tų kriterijų, kurių paprašė Europos parlamentas ir taryba. Mes negalime suteikti lėšų projektams, kurie nėra brandus. Net jeigu yra, tikrai yra geras projektas, bet jis dar nėra pilnai suformuoluotas, mes negalime teikti lėšų, taigi mes ir tikrai e, to laikomės. Ponos Karvalio klausimas. Dėl CCS rezultatai yra puikus, išskyrus vieną rezultatą, kiek man yra žinoma. Šeši projektai minus vienas buvo pakankamai brandus ir mes galėjome skirti pinigų. Ir tikrai būtų puiku, jeigu mes iki metų pabaigos galėtumėm pabaigti šitą darbą, kad turėtumėm pakankamai. E, pakankamai, galėtumėm pakankamai tvirtai dėrėtis Kopenhagoje. Pone Šatamarkakis, visiškai pritariu jūsų pastabai. Žinoma, mes turėtumėm kuo efektyviau naudoti savo lėšas. Ir mes stengiamės suteikti e, lėšas kuo daugiau projektų pagal, pagal, jų, pagal visus kriterijus, bet ne tik tai e, offshore vėjo jėgainėm reikia, e, reikia plėtros. Už 7 km nuo Bruselio yra vienas parkas 7 MW stiprumo, galios ir, ir, ir, ir, ir galima tikrai nuvažiuoti ir pažiūrėti, nes tai yra iš tikrųjų įspūdingas e, vaizdas, kad visgi ta naujoji technologija buvo įdėkta. Ir mes savo plane minime tolimesnius žingsnius vėjo jėgainėms, ką toliau galima būtų padaryti. Ir aš tikrai net, net ne, nesvajojau, kad 7 MW galios jėgainės gali būti čia taip greitai gyventintos. E, dėl sekančio komisaro ir jo įgaliojimų. Taip jisai turės daugiau įgaliojimų. Ir jūs per klausimus man uždavėt labai daug e, suktų klausimų ir manau, kad jisai neturės jokių interesų konfliktų šio klausimu. Ir ir tai, kas bus ne energetikos komisaro kompetencija, jūs užduosite klausimus e, konkurencijos komisarui ir, ir, ir taip toliau. Žodžiu, jo padėtis galbūt kažkiek geresnė negu buvo mano. Pon, pono Odys klausimas. Manau, kad tai yra filosofinis klausimas ir reikėtų atsakyti, apie jį reikėtų pagalvoti. Uh, kaip mes dirbome iki šiol su energetikos klausimais. Mes turime naujų iniciatyvų dėl energetikos saugumo, efektyvumo. Mes pradėjome Europos piliečių forumą. Mes stengiamės kuo daugiau įtraukti Europą į energetikos klausimus. Ir pritariu, kad iš tikrųjų nepakankamai e, teigiamų. E, Teigiamai buvo kalbėta, bet uh, iki šiol mes labai daug kalbėjome, bet iš tikrųjų galbūt reikėtų daugiau lėšų skirti šitiem klausimam. 4 milijardai yra liktai ir, ir parodymas, kad mes galime naudoti Europos lėšas Europos piliečių naudai, tai yra labai svarbu. Pono Balčyčio klausimas dėl sėkmės Baltijos jungtyse. Manau, kad mes turime puikų jungčių planą Baltijos valstybėse, mes turime jį vykdyti. Mes turime planą, jis dėl elektros yra iš tikrųjų puikus planas, dujų planas yra m, mm, tobulinimas ir jisai kol kas vyksta taip, kaip mes tikėjomės ir ruošiamės. Pono Turmans klausimas. Energetikos efektyvumo planas buvo paruoštas aptarti kolegijoje, bet dėl sutarties ratifikavimo m, mm, užsitesimo visgi jį nagrinės kita komisija. Taigi, todėl tas planas nebuvo priimtas kaip žadėta, bet jisai buvo paruoštas ir kai tik tai pradės ir naujoji komisija, jis bus priimtas. Dėl reglamentavimo mes turėjome protokolą ir aš jo tikrai nepamiršau. Perskaitysiu procedūros turi būti įgyventos iki dešimtųjų metų pradžios, tada bus aiškus e, biudžeto e, įgyvendinimas ir 28 reglamento straipsnėje. Yra tai nustatyta ir iki tol komisija bus e, atradusi alternatyvas, kaip paskirti lėšas, kurios buvo nepanaudojamos tam, kad būtų pilnai įgyvendita EEPR e, reglamentas. Būtent tai yra įrašyta protokole, vadinasi, mes nepamiršome sutarčių, kurias, kurias priėmėme. Dėl scenarijų. Tai iš tikrųjų sudėtingas klausimas. Kartais yra sunku suprasti žmonės, kurie kuria scenarijų. Žinau, kad jie yra profesionalai, bet man Europos Sąjungos teisė yra, yra likt ir aiški ir nesuprantu, kodėl kartais diskutuojame. Bet tie, kurie kuria tos scenarius, turėtų irgi kartais pakeisti savo metodologiją. Taigi mes dirbame, tačiau. Tačiau komisija niekada nepateiks scenarijos, kur būtų mažiau negu 20 procentų, 2020 metų gali būti daugiau, bet ne mažiau. Taigi aišku, kad e, mes dirbame su tai žmonėm, kurie kūrė scenarius ir tai yra labai svarbus, svarbis rytis ateičiai. Pone Hall, mes jau tikriausiai įrodėme, kad dirbame su šito dosie. Galiu pasakyti tiek, kad ITRE komitetas susitinka su mano darbuotojais kuo, e, labai dažnai ir mes siekiame gerų rezultatų ir pasirašant sutartis gali šiek tiek kažkas pasikeisti, ta situacija labai dinamiška, tačiau aš iš tikrųjų labai pozityviai nusiteikęs ir tikiuosi, kad ta padėtis iš kur yra teigiama ir nėra rizikos, kad prarasime pinigus ar nepanaudosime tų lėšų bet dauguma projektų bus patvirtinami pagal tam tikras sąlygas. Ir toliau tęsime tą kvalifikuotą ir sutingą darbą, kurį dirbome ateityje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė ir dėkoju Jums už pasirengimą e, diskutuoti. Jūs iš tiesų per tuos penkerius metus įrodėte, kad esate pasirengę su mumis bendradarbiauti. Linkiu Jums sėkmės ateityje ir kolegos, su kurie, kurie su Jumis susidurs, visi galės pasakyti, kad Jūs esate geras komisaras po penkių darbo metų. Ačiū. Auf den nächsten Punkt auf. Na, o dabar skelbiu kitą darbo tvarkės punktą, tai yra dujų tiekimo saugumas. Šį klausimą mes jau šiek tiek palėtėme. E, kolega Vidal Kvadras pateikė savo pranešimą, taigi Iš pradžių suteiksiu žodį ponui Vidal Kvadras, kad jis trumpai pakomentuotų savo pranešimą. Tekstais, tekstą jūs turite, jeigu turėsite dar kažkokių klausimų, galėsime juos išsiaiškinti, o šiaip tai yra tiesiog e, tolimesnė, tolimesnė pakopa mūsų diskusijose dėl šio pranešimo. Taigi, ponė Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, šiandien jau galime pasikeisti nuomonėmis dėl pranešimo, kurį aš paruošiau, kuris, kaip kolegos pastebės, kuriame, kaip pastebėsite, yra visos mūsų diskusijos, visi debatai įvykę šiame komitete anksčiau. Taip pat visas bendradarbiavimas su e, susijusiais sektoriais ir mm, įtraukiame visus pasitarimus su komisija ir, ir kitai, kitom institucijom. Taigi tikiuosi, kad pakeitimai, kuriuos dabar pasiūlysiu, atspindės daugumos šio komiteto narių poziciją, bent jau aš norėčiau, kad tai būtų ir kad manau, kad pasiekiau šito tikslo, iškeldamas šitą klausimą tarp kolegų. Mano, e, mano pataisos yra. E, į, nukreiptos keliais lygmenimis. Pirmiausiai įmonių vaidmuo. Jau nekartą esame kalbėję, kad kad šitas klausimas neatspindi pakankamai nei konstatuojamųjų dalių, nei komisijos deklaracijų, nei nei kitų dokumentų. Jeigu su krize reikia spręsti įvairiais lygmenimis, o pirmiausia rinkos lygmenių, tai turėtų atsispindėti aiškiai šiame tekste. Todėl aš padėjau keletą pakeitimų įvairiose teksto vietose. Šiais pakeitimais siekiau pabrėžti, kad priemonės, kurios nesusijusios su rinka, turėtų būti naudojamos tik e, ypatingais atvejais kaip paskutinė priemonė, kaip kraštutinė priemonė. Ir visos priemonės pirmiausia turėtų būti nukreiptos į, į rinką. Antras punktas, kuris mums visiems buvo svarbus, tai infrastruktūrų kūrimo kaštai E, vienoje valstybė narėje, iš kurių, kuris pasinaudoja tiesiogiai ir kita valstybė narė. E, čia siūlau pakeitimą susijusiu su šiuo kaštų pasidalinimu. Susijęjų tą pasiūlymą su tuo, kas yra numatyta trečiajame vidinės energetikos rinkos pakete, kur kalbama apie reglamentuotojų ir operatorių bendradarbiavimą. Ir čia kalbu apie kaštų proporcionalumą, manau, kad tai yra logiška. Trečias klausimas susijęs su dvikrypčiais srautais. Siūlau, kad jie būtų privalomi, kada jie kūrė e, pridėtinę vertę tiekimo ir saugumo srityje o ne bendrai visada, nes tai nebūtų logiška nei techniškai, nei, nei, nei, nei, nei iš vis efektyviai. Ketvirta, manau, kad protinga pasiūlyti, kad komisija pateiktų rizikos analizę ir prevencinį planą e, kraštutiniams atvejams, skubos atvejams ES lygmenių. Kada skubos atvejais, netikėtas atvejais yra visos ES lygmenių, turime turėti tam tikrą planą, kuris garantuotų, kad nacionaliniai planai būtų būtų harmonizuoti ir, kad, ir kuriame būtų pateiktas rekomendacijos šią linkmę. Kitas klausimas. Dujų koordinavimo grupė turėtų būti labiau įsitraukus, labiau dalyvautų e, veikloje e, krizės atveju ir teiktų rekomendacijas. Ir nustatant zonas, kur bendradarbiavimas yra mm, reikalingas, ir taip pat nustatant, kur, kur reikalinga prevencija. Šešta. slengščiai, kada yra skelbiamas bendrijos lygmenių nepaprastoji situacija. Manau, kad reikėtų sustiprinti tuos reglamentavimus tiems kraštutiniams atvejams, Kubos atvejams, kurie yra labai geografiškai reglamentuoti. Mes turėtume turėti galvoje, kad gali, būti, gali iškilti situacijų, kurios konkrečioje vietoje yra labai, e, labai rimtos, bet ES lygmenių ta situacija, žiūrint, kokius kriterijus mes naudosime, e, netrodys tokia rimta ir to reikėtų vengti. Kodėl? Todėl, kad reikia į tas problemas žvelgti europinė perspektyva, solidarumo, Europos solidarumo perspektyva. Ir galiausiai taip pat noriu paminėti keletą pakeitimų, kurios, kurie keičia reglamento vietas, kurios susijusios su elektros sektoriaus įtaka, taip pat reikal, reik, tai, kad reikia gerinti jungtis tarp valstybių narių ir taip pat, kad ilgainiui reikia diversifikuoti ir šalt, energijos šaltinius ir kelius. Ir taip pat stiprinti e, skistų dujų e, saugiklas. Apie keletą klausimų kol kas dar iš vis nekalbėjau. Pirmiausiai apsaugomų klientų e, nustatymas ir standartai infrastruktūroms. Kaip jau sakėme, šitos dvi temos yra esminės šiame reglamente ir jos turi tiesioginės, tiesioginės įtakos investicijom ir skubos priemonėm e, tiekimui garantuoti. Kol kas apie šitas, šitas klausimus nekalbėjau, nes manau, kad juos reikia E, padiskutuoti iš esmės su visais sektoriais. Žinau, kad komisija dirba šią linkmę, šiais klausimais, todėl šitas klausimas dar nėra pakankamai subrendęs, kad pateikčiau konkretų pasiūlymą. Norėčiau, kad e, tie atsakymai, tie pasiūlymai būtų e, pirminio kompromiso vaisius. Dėl apsaugotų klientų man norėtųsi kad visi nustatytumėm kriterijus, kurių valstybės narės turėtų laikytis, jeigu nori įtraukti kažkokį kitą klientą, o ne mm, namus. Dabar e, ta apibrieštis yra labai, viena vertus labai e, plati, kita vertus labai griežta. Pirmiausia, galima būtų įtraukti smulkų ir vidutinį verslą, tai yra 80 procentų visos rinkos, o kita vertus tik tai e, ligoninės ir mokyklas, kodėl pavyzdžiui ne, ne policija, ne, ne, ne, ne gaisrininkus. Manau, kad sąrašas nėra e, geras sprendimas, nes kiekviena šalis turi skirtingus poreikius. Ir jeigu mes pradėsime skaičiuoti, sudaryti sąrašą, tai iš tikrųjų praleistume tam, tikras, tam tikrus aspektus kokioje konkrečioje valstybėje narėje. Tad manau, kad reikia tiesiog nustatyti bendrą kriterijų, kuris būtų pritaikytas mūsų, mūsų realybėje, kuris būtų efektyvus ir, ir, ir būtų pritaikytas kiekvienai valstybei nariai konkrečiai. Dėl standartų kol kas dar yra labai daug klausimų dėl mm, formato. Tas kriterijus N-1 yra geras kriterijus ir mes jį turime išlaikyti, jį turime tobulinti. Mano šalyje šitas principas veikia, jis yra įgyvendinimas ir jis yra, jo gyvenimas yra puikus. Manau, kad jį reikia tobulinti tam, kad tai būtų darbo priemonė vienodai veiksminga turint galvoje rezultatus. Bet taip pat tokia priemonė, kurios taikymo metu būtų atsižvelgiama į skirtumus valstybėse narėse. Tai yra techninis klausimas ir prašau visų kolegų, kurie to suinteresuoti, prisidėti savo pasiūlymais. Mano mintis būtų sustiprinti tuos straipsnius, kuriuose mm, kalbama apie kriterijus šito standarto įmantis e, priemonių, kurios neturi įtakos e, infrastruktūrom. Taip pat reikėtų pakeisti pirmą e, priedą kur kalbama apie tiekimo standartus ir kur yra šiek tiek neaišku, nes viena yra infrastruktūros standartas, kad viskas gali veikti, net jeigu kažkuri infrastruktūros dalis nustoja veikus, O kita, vert, kit, kita vertus turime tiekimo standartą, kad e, krizės situacijoje visi klientai neprarastų to tiekimo. Taigi, tos du standartus, du, du tos e, punktus reikia atskirti, kad nesusipainiotumėm. Tokia priemonė kaip N-1 infrastruktūroms taikoma turi būti taikoma ilgų laikotarpių, nes reikės kurti naujas, naują infrastruktūrą, nu, žodžiu, ją reikės įgyveninti ilgalaikį laikotarpių. O kitas standartas apie kurį kalbėjau, jis yra labai konkretus, konkrečių metų, kai negalima nutraukti tiekimo konkretiam klientam. Žodžiu, pirmininkė, tai norėjau, taip norėjau pakomentuoti savo pirmą pasiūlymą, kurį pristatau ir dabar pradėsime mūsų bendrąjį darbą. Dėkoju visiems kolegoms, ypač šešėliniam pranešėjam, dėkoju už pagalbą ir žinoma kviečiu visus toliau dirbti kartu tam, kad pasiektumėm kuo geresnį rezultatą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Tai iš tiesų labai išsamus pranešimo pristatymas, jau dešimt kolegų nori pasisakyti. E, dar yra kiti darbo tvarkės punktai, todėl norėčiau visų paprašyti, kad jie susikoncentruotų ir kalbėtų trumpai, nes dar keletą kartų diskutuosime apie šį pranešimą, dar turėsime galimybę teikti pasiūlymus raštu. Visų pirma, šešėlinis pranešėjas ponas Svoboda, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Vidal Kvadras už jo darbą ir už bendradarbiavimą Mes tikrai labai greitai dirbome. Uh, E, ir turiu, aš ir dabar pasisakyti turiu labai trumpai, nes turiu eiti į klausimus su ponia Ašton. E, me, noriu pabrėžti dujų koordinavimo grupės svarbą. Toliau man atrodo, kad šis pas, sukurti e, neįprastų situacijų planą bendryjoje yra labai svarbus dalykas, nes mes turime atskirti tą neįprastąją padėtį europiniu lygiu ir e, problemas valstybėse narėse. Kol kas atrodo, tas skirtumas nėra aiškus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl diversifikavimo, dėl vamzdynų diversifikavimo, dėl šaltinių ir išteklių diversifikavimo. E, čia yra labai svarbu taip pat kalbėti apie pranešimą dėl dujų. E, atsargų. E, taip pat man problemas kelia tas terminų pailginimas iki penkerių metų. Galbūt galima rasti kažkokį tarpinį laikotarpį, pavyzdžiui, kad po trijų metų būtų pateiktas pranešimas, kuriame mes galėtume atkreipti dėmesį į esamas problemas, kad po penkių metų jau tikrai būtų viskas įgyvendinama. Toliau dėl duomenų perdavimo E, dėl valstybių narių e, duomenų perdavimo komisijai. E, tas, tas procesas turėtų vykti taip, kad komisija galėtų su tais duomenimis kažką daryti, kad jie turėtų prasme. Toliau pa, prieš paskutinis dalykas e, dėl naštos pasiskirstimo galiu pasakyti, kad aš tik galiu pritarti kolegai Vidal Kvadras, tačiau galvoju, kad galbūt e, reikia numatyti, kad tam tikrų atvejų ir komisija galėtų prisimti tarpininkės vaidmenį, ypač kai um, valstybės narės ginčijasi dėl na, kaštos, kaštų pasidalinimo. Toliau dėl apsaugoto vartotojo, čia manau mums dar daug reikia labai labai nu, nuveikti šioje srityje. Ta savoka turėtų būti lanksti, tačiau ji negali būti tokia lanksti, kad valstybės narės vienos labai griežtai ją apibrėžtų, o kitos traktuotų labai laisvai. Bet apie tai mes dar galėsime diskutuoti. Na ir visiškai paskutinis dalykas, tikiuosi, kad bus įmanoma, bet tai priklausys nuo tarybos, kad mes galėtume pirmojo svarstymo metu patvirtinti šį susitarimą, nes e, ir kad galėtume kiek įmanoma greičiau pradėti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, manau, kad tai yra puikus pagrindas tolimesniam diskusijam. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Hiršmanski. Dziękuję bardzo. To jest niezwykle istotne rozporządzenie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis reglamentas iš ties labai svarbus. Na, Pirmasis pono pranešėjo pranešė, pranešė, pranešimas iš tikrųjų labai svarbus. Mes sutinkame dėl tų pagrindinių pokyčių, kuris reikia daryti reglamente ir džiaugiamės būsimų bendradarbiavimu. Mes pritarėme tiems aspektams, kur kalbama apie energijos, kur tiek, kalbama apie tikimo diversifikavimą. Galbūt reikėtų sukurti ir perspėjimo mechanizmus. Gal galvant apie santykius su Rusija, tai tikrai būtų neblogas dalykas. Na ir manau, kad pati rinka yra geriausia reagavimo į rinką mechanizmas. Na ir mm, Europos komisija, numatydama papildomas veiklas, gali suteikti papildomos vertės kurios reikėtų tose situacijose, kur nepasitvirtintų pati rinka. Taigi reikėtų labai aiškiai apibriežti tokias situacijas, tokius atvejus. O kai dėl nacionalinių planų, tai taip pat turėtume labai aiškiai pasakyti, kad, kad bus palaikoma tik ta veikla, kuri būtų tarp valstybinio pobūdžio. Kita vertus, nereikėtų riboti komisijos vaidmens, ypač krizės laikais, kai tiek įmonės, tiek ir įstatijų veikėjai neturėtų leistis veikla, kuri būtų žalinga trečiosiams veikloms šalims. Ir galbūt komisija galėtų numatyti ir konkrečias baudas, ne vien tik tais kaltų įvardinimą na, mes pritarėme išplėstiems laikotarpiam e, e, investicijos užtrunka ilgiau negu kad tai paprastai numatyta reglamentuose. Taip pat e, ir teisės aktų įgyvendinimas užtrunka ilgiau, o dėl grįžtamosios tekmės ar dujų tiekimo abiem kryptim, tai galbūt jis ne visuomet yra reikalingas, bet uh, Kita vertus, iš esmės jį reikia užtikrinti, tačiau kita vertus teisės aktų leidėjas turi turėti numatyti galimybę užsukti dujų kranus, jeigu toks poreikis iškyla. Aišku, komisija turi reikalauti to dvipusio tiekimo ir manau, kad pirmasis sprendimas buvo veiksmingesnis. Aš esu už tai, kad būtų išlaikytos kompensuojamosios priemonės. Manau, kad krizės laikais nereikėtų įmonėms užkrauti papildomų kaštų susijusių su uh, priekyba misijomis, klimato paketais ir klimato kaita. Na ir aš manau, kad reikia kaupti duomenis ir konkretus atsakingi organai turėtų teikti duomenis, bet taip pat reikėtų rinkti duomenis apie lankstumą ir apimtis. Tai svarbus duomenis atliekant planuojamąją veiklą komisiją. Jeigu tokių duomenų nerinksime, tai komisija neturės visos informacijos ir negalės reaguoti. Dėkuoju kolega Tomas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Vidalį, tai tikrai puikus darbas, kurį atlikote. Na, tai manęs nenustebino, nes jūs iš tikrųjų didelis šios ryties ekspertas. Taigi susitelksiu į tuos dalykus, kurių atveju mums reikėtų būti netgi ambicingesniems. Turėtume puikiai suvokti, jog rinkos priemonės ir pati rinka yra geriausias vaistas nuo krizių ir turėtume ją stiprinti. Todėl reikalingas stiprus įstatymų leidėjų ir reguliuotojų vaidmuo. Manau, kad kai kurios valstybės narės, kurios nenori konkurencingumo dujų vidaus rinkoje, gali pasinaudoti šį reglamentu tam, kad e, būtų sumenkintas nacionalinių elektros energijos ir dujų reguliuotojų vaidmuo. Priešingai šį vaidmenį mes turime stiprinti. Manau, kad nacionalinės reguliavimo agentūros turėtų būti tas variklis, kuris skatins nacionalinius e, ekstremalių situacijų gyvenimo planus. Nes šios agentūros turi daugiausiai žinių, yra vietoje ir mes, manau, kaip parlamentas turime šiams agentūroms ir nacionaliniams organams suteikti svarbu vaidmenį. Ir kai susiklosto ekstremalius situacijos, tai kaip parodė praeitų metų krizė, Italija nusprendė uždaryti savo pačios rinką, o Slovenija ir Slovakija bandė gauti dujų iš Prancūzijos ir Italijos ir tai užtruko tris savaitės, nes Italija nusprendė užsukti savo tranzito vamzdynus. Taigi tai yra labai nacionalinės euromastymo pavyzdys ir tai mums nepadeda. Taigi tiek Europos komisija turėtų vaidinti konkretų vaidmenį ir kon regioninį bendradarbiavimą, regioninį vaidmenį turėtų taip pat būti skirta daugiau vaidmens. Tarkim, Estija, Latvija, Lietuva apjungia savo pastangas nes tai yra viena rinka su viena problema, su kuriomis mes susiturėm. Tai yra vienintelis tiekėjas, kurį turime. Taigi šios šalis privalo tampriai bendradarbiauti. Bulgarija, Rumunija, Graikija. Jeigu jūs pažiūrėsite į vamzdynus, jeigu pažiūrėsite į nacionalinę suskistintų dujų infrastruktūrą, tai būtų tiesiog bepratybė, jeigu šios šalis vietoj nacionalinių. Uh, e, Krizių planų neturi neturėtų regioninio krizių valdymo plano. Taigi, manau, kad reikia tokių tarp valstybinio pobūdžio net krizių valdymo planų. Ir todėl labai svarbu, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Jeigu komisija negaus iš tam tikrų valstybių narių informacijos ir jeigu valstybės narės uh, atsisakys teikti informaciją, tai kaip gali aklas padėti mums išbristi iš krizės? Taigi komisijai reikia informacijos ir turėtume griežtai žiūrėti į skaidrumą abipusės tiekimas yra greičiausias ir pigiausias užtikrinti dujų energijos saugumą. Turime paspartinti investicijas, nes toks tiekimas nėra brangus ir jį galima būtų užtikrinti greitai. N1 ir minus 1. Tai nepaprastai svarbus dalykas, ir, bet jis labai ir sudėtingas. Ir todėl norėčiau paklausti komisaro Štaiko. Aš taip supratau, kad komisija labai intensyviai keičiasi informaciją su dujų tiekėjais, Eurogas ir kitomis. Uh, įmonėmis bei infrastruktūros operatoriais. Tik norėčiau paklausti, galbūt gruodžio pabaigoje, sausio pradžioje, prieš mums pateikiant mūsų pakeitimus, galbūt komisija galėtų mums nurodyti, kaip jūs manote būtina keisti pirminį komisijos pasiūlymą. Bus labai padėtinga, jeigu mes parlamentarai pradės keisti formulės parametrus tai yra formulės, kurias nebelabai mes suprantame. O kai dėl vartotojų apsaugos, tai kaip minėjo ponas Voboda, tai tai turėtų būti padaryta kiek įmanoma labiau suderintai ir harmonizuotai, nes kitaip bus labai iškreipta tas konkurencingomis. Jeigu, tarkim, vienoje valstybėje narėje įmoniai leidžiama investuoti, nes dujų tiekimas rytis yra apsaugota, o už 50 km tokios apsaugos nėra, tai tuomet tikrai bus labai iškreipta konkurencingumą ir tai vartotojų nenaudai. O dėl solidarumo, tai tikrai jis turėtų būti praktinio, o ne dialoginio pobūdžio. Ir dar vienas klausimas komisarui. Na, yra nesenas sustarimas tarp E, Gazprom ir Lenkijos dujų e, operatorius. Ir dauguma Lenkijos politikų nėra labai patenkinti Gazprom, tačiau 95-96 procentai visų dujų um, infrastruktūros operatorių bus priklausomi nuo Gazprom ir šis sustarimas buvo pasirašytas uh, tarp dviejų vyriausybių ir Gazprom kontraktai yra uh, tiekimo šalies nuostatas. Tai kaip, uh, kaip komisija vertina štai tokį sustarimą? Dėkoju. Būčiau dėkingas kolegoms, jeigu bandytume šiek tiek susitelkti ir pasisakyti glaušiu tam, kad gautų žodį visi kolegos, kolega Franko. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer le. Ačiū pirmininkė. Kolegė Spanjol. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų kolegai iš Ispanijos už šį darbą. Ir jisai pateikė pranešimą, kuris atitinka mūsų piliečių lūkesčius. Per krizę mes pastebėjome, kad ES turi ir yra, at, yra priklausoma energetikos rytyje. Norėčiau paprašyti paaiškinti du dalykus. Pirmiausia, dėl apibriešties kur kalbama apie tiekimą. Manau, kad e, tiekimo institucijos turi būti nepriklausomos nuo vyriausybės. Taip pat e, dujų tiekimas Europos Sąjungai. Yra valstybių narių mm, organizacijų dalis. Labai norėčiau kad jūs paaiškintumėt šitą klausimą. Turėtumėm kalbėti apie nepriklausomas institucijas, nepriklausomas nuo rinkos veikėjų. Antra, dėl apsaugojamų e, vartotojų. Pagal antrą straipsnį e, reglamento yra viskas labai platu. Jeigu mes, jeigu valstybė norėtų nuspręsti, tai ir mokyklos, ir ligonės, ir smulkus rutinis verslas, susijęs su mm, dujų tiekimu bus apsaugomas. Dėl namų, žinoma, tai yra nekal... nediskutuojama, bet kitos kategorijos - mokyklos, ligonės, smūkus vidinis verslas - reikia turėti galvoje kaštus, kokiu investicijų e, prireiks. Nes tiekiant jiems dujas, tai tą, tą skirtumą turės padengti kažkaip kiti vartotojai. Žinoma, galima praplėsti apsaugotų vartotojų e, gretas, tačiau reikėtų galbūt tai palikti valstybės, reikėtų pakalbėti apie tai, ar tikrai tai reikia palikti valstybei nariai spręsti. Dėkuoju toliau, ponas Saudargas. Labai ačiū, ponas pirmininkė. E, tikrai labai savalaikis svarbus reglamentas ir manau mūsų pranešėjo kolegos Vidal Kvadras pasiūlyti pakeitimai yra prasmingi. Ypač norėčiau e, pritarti, e, kad teisingai yra, kaip ir visam reglamente, akcentuojama e, rinkos sąlygų, rinkos būdais spręsti, reikia įtraukti ir įmonės. Labai svarbu yra, kad ponas pranešėjas pastebėjo E, kad ekstremalios situacijos atvejais turėtų būti taikomas regionams. Tai labai svarbus e, dalykas ir labai svarbus dalykas, kad pastebėta taip pat ir e, ryšį su elektros rinka. Bet aš norėčiau, panas pirmininkė, ir pranešėjai atkreipdėmėsi, E, į ypatingą Lietuvos situaciją ir pasitarti su kolegomis, nes turbūt teks visą svarstymo laiką šito reglamento apie tai tartis, todėl kad mūsų, mūsų situacija Lietuvoje yra, yra išskirtinė. Mums labai sunku apskaitai taikyti šitą reglamentą, jisai keistai atrodo. Todėl, kad e, e, mes galim jį formaliai pritaikyti, e, jau dabar yra vystoma ryšiai tam tikri su Latvija, su Latvijos dujų saugyklomis, galima Lietuvoje pastatyti tam tikras dujų saugyklas, galbūt skistų dujų terminalą, bet tai yra sprendimas pagal šito reglamento sąlygas ten šešiem mėnesiam ar kažkam tai laikotarpiai išsilaikyti. Lietuvos reikalai yra netokie, mes esam e, priklausomi nuo e, Gazpromo dujų ir jeigu tas bus nukirpta, mes turėsim nulį dujų iš karto. Ir tai nėra e, kokia tai fantazija, gerbimi kolegos, jūs žinot, kad šitas reglamentas labai psichologiškai, emociškai surištas su įvykiais sausio mėnesį. E, Tai irgi yra dėl politinių tam tikrų e, sprendimų kilęs reglamentas. E, mums tai nėra naujiena, mums vamzdis vienas jau yra uždarytas, jūs žinot, družba e, naftos, naftotikį. Družba naftotikis yra uždarytas, bet mes turim ryšį su rinka, todėl kad naftos rinka yra kitokia. Dujų rinka yra kitokia, mes neturim ryšio su rinka. Tai va aš ir pranešėjo klausiu, ar neturi būti taip pat sprendžiamas klausimas, kaip šalis narės turi būti į rinką tą įjungtos. Jūs tik įsivaizduokit geografiją šiek tiek. Mums norint įsijungti į rinką, mums reikia ne tik ryšį su Lenkija padaryti, bet per visą Lenkiją nutiesti iki Austrijos dujotikį. Įsivaizduokit, kolegos, jeigu Rusija keisdama dabar politiką, e, mat yra tas garsusis Nord Stream dujotekis, e, turbūt bus išpildytas, Rusija keičia eksporto savo strategiją. Įsivaizduokit, jeigu e, bus atšaka į Kaliningrado sritį nutiesta. Niekas kol kas viešai man nepaneigė šito. Niekas nepaneigė šito. Tai yra vienintelis Lietuvos saugiklis, todėl kad tranzitas per Lietuvą eina į Kaliningrado sritį dujų. Jeigu e, dujų šaltinį turės kitą Kaliningrado sritis, kiekvieną dieną Lietuvai šitos dujos gali būti nukirstos. Aš norėčiau pasitat su kolegomis ir ateityje kelsiu šitą klausimą, kaip nors tam reglamente mes turėtume šitą klausimą atspindėti, kaip įjungti į tą bendrąją rinką pirmiausiai e, šalis narės, o po to jau galima spręsti klausimą, kaip rinkos metodais ir pakeitimais krypčių galima spręsti šitą dalyką. Ačiū, atsiprašau pirmininkę, šiek tiek e, uždėlsiu. Ähm. Dėkuoju, na mes suprantame, nes iš tikrųjų Lietuvai tai tikrai didelė problema. Pone Vano. Uh, well, uh, all, Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Pone Vilkvadras, aš tikrai remiu jūsų bendrą požiūrį šitą problemą. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti dėl energetikos šaltinių diversifikavimo, man tai yra labai svarbu ir sveikinu pono Vidal Kvadras, kad e, taip, šis klausimas buvo įtrauktas į pakeitimus. Bet kaip kalbėjo mūsų kolega, uh, Norėčiau taip pat pakalbėti apie dujų tiekimą iš Rusijos ir naujų vamzdynų e, statymus. Manau, kad tai nėra tiesiogiai susijęs su, kad tai neprisideda prie mūsų energetinio saugumo. Mes turime turėti galvoje laiką, kurį užtruksime statydami naujas infrastruktūras. Čia turiu kalbų ypatingai apie 18 ir 17 pakeitimą. Pritariu dėl dujų koordinavimo grupės vaidmens, kuri turėtų dalyvauti visose procedūros lygmenyse ir ypatingai patarti komisijai, ypač prevenciniais klausimais ir ekstremalių situacijų klausimais turint galvoje profesionalumą šios grupės narių, visgi šita grupė turėtų būti pagrindinė pagrindinis veiksnys. Pritariu, kad komisija turėtų turėti ypatingą vaidmenį irgi šiame rengiant šitą pro programą ir kad ta ekspertų grupė turėtų ypatingą vaidmenį. Kol kas mes nekalbame iš esmės apie N-1 standartą, tačiau norėčiau paklausti, kokią procedūrą visgi taikys pranešėjas šito klausimu ir kokį laiko tarpą taikys ar tas principas N-1 bus privalomas ar neprivalomas. Nu, labai svarbu kalbėti apie infrastruktūros netobulumą. Infrastruktūra taikoma visiems, o e, saugumo standartas taikomas tik tai vartotojams. Šitie du standartai nėra, nėra suderinti, todėl manau, kad reikėtų e, panaikinti tą privalomą sąsąją tarp infrastruktūros ir, ir, ir, ir, ir tiekimo standartų. Dėl N-1 standarto, manau, kad tai nereikia, neturėtų būti vienintelis indikatorius vertinant e, tiekimą, tiekimo saugumą. Nekartą kalbėjome, kad šitas indikatorius e, iškreips tikrovę ir iškreips saugumą. Jis yra nepakankamas, nes jis yra, gali būti labai įvairiai interpretuojamas. Galbūt tai yra pirmas žingsnis, bet toliau reikės kitų žingsnių ir taip pat investicijų. Galbūt reikėtų daugiau laiko tam, kad būtų geriau apibrieštas N-1 principas, atlikus rizikos vertinimą, rizikos ir poveikio vertinimą kiekvienoje šalyje, turint galvoje kiekvienos šalies ypatingų, ypatingus bruožus. Dėl e, jautrios informacijos pritariu pranešėjo pasiūlymui, bet taip pat žadu patarti, pas, pateikti pasiūlymus, kad būtų užtikrintas tas informacijos saugumas. Nes tai, tai buvo kalbama ir, ir kitose debatuose, ir kad duomenys tikrai turėtų būti konfidencialūs duomenys, kurios pateikia įmonės. Paskutinis klausimas dėl apsaugotų vartotojų. Turėtų visgi valstybės narės spręsti, ką įtraukti į šitą sąrašą, turi atsižvelgdamas į savo e, rinką, savo dujų rinką. Ir pagal dabartinę reglamentaciją sunku įtraukti naujus vartotojus į tą apsaugot vartotojų sąrašą. E, turėtų, tie privalomi kriterijai turėtų būti kuo mažesni, o valstybės narės turėtų kuo daugiau e, laisvės turėti, sprendžiant apie apsaugotus vartotojus. Ačiū. Dėkuoju, kolega Tosnovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, jūs atkreipite į tai, kad stinga laiko, todėl pasisakysiu labai trumpai. Nors aišku, ši problema yra plati, sudėtinga ir mes visi galėtume ilgai apie tai kalbėti. Tikrai labai vertinu ponio video kvadros atvyktą darbą, nes jo keliamos problemos yra aktualios, ypač turint galvoje šių metų sausio mėnesio krizę. Žinome, kad šis procesas yra sudėtingas. Na ir neturėtume dar labiau apsunkinti šiomis normomis rinkos, tai yra dujų rinkos veikimo, kuris ir šiaip sudėtingas. Na, buvo pasakyta, jog labai sudėtinga nubrėžti krizės ekstremalios situacijos ribas. Tai yra nuspręsti, e, iki kada pati rinka gali išspręsti krizę ar ekstremalią situaciją ir nuo kada turėtų kištis ES tam, kad būtų išspręstas problemas. Todėl turiu klausimą dėl 29 straipsnio ten kalbam apie tai, kad jeigu 10 procentų nu, būtų dujų tiekimo pokytis reikėtų pradėti taikyti bendrijos mechanizmą. Man atrodo, kad 10 procentų yra žemas lenksnis, kuris gali atsirasti dėl technologinių priežasčių trumpalaikiai laikotarpiai ir jeigu taip atsitiktų, būtų imamas iš žingsnių, kurie galbūt bus brangus. Taigi, man kila klausimas, ar tas 10 procentų slengstis riba nėra pernelyg žema, galbūt reikėtų kalbėti apie 20 procentų. Į tai norėjau atkreipti dėmesį. Turėtume skirti daugiau dėmesio tam slengščiui ribai. Dar vienas dalykas. Pranešime labai teisingai uh, kalbama apie suskystintas dujas ir jų naudojimą. Aš pasisakau už tai, kad reikėtų kalbėti apie spaudimo dėka suskystintas dujas CNH, nes tokių dujų transportas yra pigesnis ir uh, jų, jų skismės nesukeltų problemų. Kolega Hall. Dėkoju pranešėjų už labai išsamų konkretų darbą rengiant šį pranešimą. Iš tikrųjų labai sudėtinga nustatyti visapusiškas geras taisyklės, kurios pasiteisintų krizės akivaizdoje. Labai vertinu tai, jog jūs pabrėžite, kiek, kad kiek manoma reikia dažniau naudoti įvairią lypius mechanizmus, net ir krizės akivaizdoje. Taigi, prie visko, kas buvo pasakyta, norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Šiame pranešime kalbam apie trumpalaikės krizės įveikimo priemonės, tačiau e, reglamente yra straipsnis, kur kalbam apie ilgalaikius dalykus, pavyzdžiui, e, dujų tiekimo diversifikavimą, tarp valstybinį infrastruktūrą. Na ir manau, kad labai svarbu e, minėti šios ilgalaikius, kai kalbame apie ilgalaikius tiekimo klausimus, reikia kalbėti ir apie ilgalaikius paklausos klausimus. Na, e, labai vertinu sutarimą tarp Rusijos ir Ukrainės, kuris leistų pagerinti energijos tiekimo veiksmingumą. Ir, ir, ir manau, kad reikėtų į pranešimą įtraukti nuoroda į susitarimus dėl dujų tiekimo su trečiosiam šalimis, tam, kad būtų užtikrinta ilgalaikė perspektyva. Dėkoju, kolega Burek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti glaustai juolab, kad jau buvo iškelta daug klausimų, kuriuos norėjau kelti ir savo ruoštų. Dėkuoju pranešiau už darbą ir turėčiau keturias pastabas. Pirmiausia, pati bendrijos ekstremalios situacijos apibrieštis. Malonu, kad jį įtraukta į pranešimą ir mano manimo 10 procentų riba yra tinkama. Taip pat sutinku su tuo, ką ponas Turma ir ponas Vidėl Kavatra pasakė įžangoje. Tai yra, jog turime kalbėti apie regioninius bei bendrijos prevencijos planus, turėtume apie juos pagalvoti ir jie galėtų tapti mūsų bendro plano pagrindu. Dar vienas dalykas. Dujų tiekimas įvairiomis skriptimis. Manau, kad artimiausių metų tai galėtų būti svarbu, bet galbūt ne visur. Ir tos dujų tiekimo krypties pakeitimas galėtų būti svarbus tose vietovėse, kur tai aktualu. Ir tokiais atvejais reikėtų pasiaiškinti, ar abiej partneriai prisims ir bendrai dalysis kaštus, nes dokumente tai nėra pakankamai aiškiai apibriežti. E, Įgyvenimo laikotarpiai yra nustatyti labai griežtai ir todėl manau, kad e, reikėtų krizių valdymo ar ekstremalių situacijų valdymo priemonės nustatyti labai griežtai tam, kad šios būtų tinkamai gyvenimas. Toliau, manau, kad reikėtų užtikrinti sąsės ir su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, e, pagrindų sprendimą dėl veiksmingo energijos tiekimo. Turėtume švengti dviejų spastų, kai kalbame apie šį labai svarbų klausimą, šį svarbų teisės aktą. Tai yra, pirmiausia, turėtume vengti bereikalingos biurokratinės naštos valstybėms narėms ir taip pat turėtume vengti ir tos administracinės naštos, kur gultų ant rinkos dalyvių pečių. Dėkuoju, Angelika Nyblė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Uh, nes tikrai laiko lieka mažai. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Vidal Kvadras už jo puikų pranešimą. Manau, kad pranešimas yra tikrai tinkamas, e, kad galėtume šiek tiek patobulinti komisijos pasiūlymą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad man atrodo, kad labai svarbu, kad stiprinamas įmonių vaidmuo ir kad įmonės čia bus labiau įtrauktos. Taip pat man atrodo, kad labai gerai, kad dujų koordinavimo grupė būtų įtraukta į šį darbą ir tokiu būdu šiek tiek sumažės komisijos kompetencija. Taip pat man atrodo, kad puikus yra pasiūlymas, kurį jau minėjo keletas kolegų, dėl abipusio dujų tiekimo, kad čia būtų e, nustatyta konkretesnė apibrieštis ir kad šiek tiek apribotume atitinkamas situacijas. Taip pat man atrodo gerai, kad čia e, komitete mes diskutuojame apie N-1 standartą, ar tai tikrai yra pats, tinka, pats tinkamiausias standartas. Aš pati asmeniškai dar nesusidariau nuomonės, e, tačiau manau, kad mes turėtume prisiminti generalinio direktorato atstovo pasisakymą prieš porą savaičių, kai jisai sakė, kad yra labai sunku atrasti tinkamą apibrėžti. Tai man atrodo, kad mūsų komitetas čia dar turės padirbėti. Lygiai tas pats galioja ir e, apsaugoto vartotojo apibrėšiai. Turiu vieną kritinę pastabą. E, man kelia abejonių, ar ta 10 procentų riba, e, kuomet yra skelbiama ekstremali situacija e, bendryjoje, ar ši riba nėra per žema ir aš būčiau dėkinga, jeigu pranešėjas ir komisija galėtų pasisakyti šiuo klausimu, nes man atrodo, kad mūsų praktika jau rodo, kad tas, ta vertė 10 procentų galbūt iš tiesų mes galėtume dėl jos pernelik e, greitai reaguoti, e, galbūt vis tik tai tikslingesnė yra 20 procentų riba, galbūt e, mes turėtume kištis, kuomet yra didesnė riba. Dėkoju. Dėkoju. Pona, ponia Kolaska Bobinska. Um, mes šiandieną kalbame apie ilgalaikius klausimus, aptarėme tiek bendro pobūdžio aspektus, tiek ir specifinius. Na, aš buvau klausimės su baronienė Ashton ir energetikos aspektai buvo aptariami kaip esminis Europos užsienio politikos elementas. Uh, Taigi, galbūt dviejose komitetuose galėtume kalbėti apie būsimą energijos tiekimo ES saugumą ir galėtume čia atsižvelgti tiek į siauresnę, tiek ir platesnę perspektyvą, nes e, galbūt galėtume pakviesti ir užsienio politikos e, atstovus į mūsų posėdžius tam, kad galėtume iš platesnės perspektyvos pasižiūrėti į energijos sėkimo aspektus, be kita ko ir iš užsienio politikos perspektyvos. Ir, ir galbūt reikėtų kviesti tiek komisijos, tiek ir kitus atsakingus asmenės. Dėkoju, ponas Karins. Ačiū pirmininkė. Aš irgi nuoširdžiai dėkoju ponui Vidal Quadras. Pranešimas yra puikus, jisai patobulino komisijos pasiūlymą. Labai svarbu tai, ką panas Kvadaras kalbėjo apie rinkos kontrolės mechanizmą. Reikia kuo daugiau patobulinti šitą mechanizmą, ypač krizės laikotarpiu. Labai svarbu suprasti, kad Europoje yra labai skirtingų situacijų skirtingos Europos e, dalyse. Komisijos pasiūlyme yra tiesioginis e, rezultatas e, pietričių Europai, kad jos galėtų apsisaugoti nuo galimų e, tiekimo e, nutraukimų, kaip įvyko Ukrainoje. E, tačiau šiore, šiaurėje, visų tris Baltijos valstybės ir Suomija, mes esame visiškai izoliuotos nuo e, kitos Europos ir turime tik tai vieną jungti su Rusija. Ir vienas iš kolegų, neprisimenu kas tiksliai, tikriausiai ponas Tulmis sakė, kad Baltijos valstybės turi bendradarbiauti kartu. Aš galiu nusišypsoti ir pasakyti, kad iš tikrųjų mes labai glaudžiai bendradarbiavame, šios šalis labai glaudžiai bendradarbiauja. Ir šį penktai, šeštais metais aš buvau ministras e, ir žiemą Latvijos, e, Latvija siuntė e, dujas ir į Latviją, ir į Estiją, ir ne tik tai į Rusiją, nors pagrindinė funkcija yra siūsti į Pedarburgo sritį Rusijoje. Taigi čia yra mūsų, toks yra mūsų bendradarbiavimas, bet sudėtingiausia yra bendradarbiauti visoje Europoje. Nes šitas regionas turi tik vieną jungti su Rusija. Ir jeigu Rusija nuspręs dėl savo e, tik tai jai žinomų priežasčių pradėti remonto darbus tame vamzdyne, tai mes tikrai turėsime labai dėlę problemą. Būtent čia mes turime uh, gauti ES atsaką. Mes regioninių lygmenių bendradarbiaujame, ne čia klausimas svarbiausias. Klausimas yra tas, kaip sukurti rinką, sukuriant įvairialypės jungtis. Ačiū. Dėkuoju šitą papildomą informaciją. Dabar turime kuo greičiau baigti diskusijas, taigi e, pasiūlyčiau trumpai pasisakyti komisijai, o paskui pranešėjai. Pone Ubrecht. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir pranešėjai, pono Vidal Quadras. Šit, jisai man palengvino darbą, man palengvino atsakymus, nes mes, e, aš pritariu daugumą jo komentarų ir taip pat daugamai kolegų e, e, komentarų ir šešėlinio pranešėjo komentarams pritariu ypač dėl e, rinkos veidmens ir diversifikavimo, kaštų pasidalinimo, investavimo infrastruktūrą. E, ir taip pat, kad nerinkos priemonės reikia taikyti kaip kraštutinės priemonės. Taigi aš konstruktyviai pasistengsiu atsakyti šios klausimus ir turiu penkias pastabas ir pasiūlyčiau šitais klausimais galbūt pranešėjui pataisyti ar peržvelgti savo pasiūlymus. Pirmiausia, 15.16.21 pataisos, tai dėl komisijos veiks, veiksmų ir, ir, ir, ir, ir rezu, poveikio ataskaitos. Turiu dvi pastabas. Pirmiausiai, pranešėjas siūlo parengti ES lygmenių. E, e, ekstremalios situacijos planą. Tai turėtų, turėtų būti parengtas remintis tuo, kas, ką valstybės narės nuveikia nacionalinių ir regioninių lygmenių. E, komisija gali tik tai mm, apibendrinti tai, kas buvo padaryta regioninių ir nacionalinių lygmenių. Negali būti atvirkščiai. Antra pastaba. Komisija gali atlikti šitą darbą tik tada, kada gauna informaciją. Ponas Turmis ir ponas Tusmanskis sakė, kad reikia pakeitimo, kur, kur komisija gautų tik tai labai e, konkrečią pribuotą informaciją. Ir toksai pakeitimas iš tikrųjų prieštarautų tam, kad e, būtų sustiprintas komisijos vaidmuo. Taigi reikia turėti e, galvoje, kad tas informacijos tiekimas ir komisijos vaidmuo būtų proporcingi. Per dėl 12 ir 17 pakeitimo terminų prailginimas pranešėjas kalba, nuo, kad reikėtų pratesti terminą 3-5 metų. Manau, kad tai nėra protinga, mes suprantame. E, kad reikia e, labiau paspausti valstybės narės, nes tai yra skubus veiksmai. Galbūt e, investicijose, pavyzdžiui, tokiuose priemonėse kaip investicijos, gal reikia, gali būti ir term, ilgesni terminai, bet kai kuriuose kitose priemonėse e, užtenka ir trumpesnių terminų, pavyzdžiui, trijų metų, nes per penkerius metus, penkerius metus lauksime, tada pamatysim, gal buvo nepakankamai padaryta valstybėje narėje. Trečias klausimas dėl 24 pakeitimo, kur dėl neaiškių priežasčių pranešėjas prašo išbraukti. Nuorodas į komercinius susitarimus. Manau, kad tai yra svarbus klausimas, kurį reikia išlaikyti. Ketvirtas klausimas dėl koordinavimo, dujų koordinavimo grupės, apie kurią čia labai daug buvo kalbėta. Žinau, kad komisijai ir, ir, ir pranešėjams šita ekspertų grupė yra labai svarbi, tačiau kartais man susidaro įspūdis, kad kai kurie kolegos šiek tiek perlenkia lasdą. E, dujų koordinavimo grupė nėra autoritetas, tai nėra. E, kažkokia e, reguliuotojų grupė, reglamentuotojų grupė, tai tai nėra komisija, jie neturi tokios, tokios kompetencijos. Todėl mes negalime šitai grupiai suteikti tokių, mm, tokių, tokios kompetencijos. Tai yra kons, konsultacijų e, grupė. Jie tik tai konsultuoja. Kitam pasiūlyme kalbama, kad komisija turėtų veikti per šitą grupę. Manau, kad čia tiesiog netgi teisinių požiūrių yra perlenkta lasda ir reikėtų šitą pasiūlymą dar kartą peržvelgti. Penktas klausimas susijęs su lankstumu. 29 e, pakeitimas lankstumas ekstremaliuose situacijose, kur buvo pasakyta, kad ekstremali situacija gali būti skelbiama tik tada, jeigu daugiau negu viena kompetitinga institucija skelbia ekstremalią situaciją. Manau, kad čia reikia daugiau lankstumo. Būtų naudinga, kad net jeigu viena institucija paskelbia ekstremalią situaciją, jau turėtume e, reaguoti e, bendrijos lygmenių ir, ir, ir, ir imtis priemonių. Pone Nyblė ir ponas Tuzanovskis kalbėjo, kad 10 procentų riba yra per žema. 10 procentų importo iš trečių šalių. Mes žinome, kad tas importas didės, taigi absoliučiai skaitmenimis 10 procentų taps labai aukšta riba. Taigi nereikia, žinoma, to automatizmo, kurio mes ir nesiūlome bet komisija turėtų įvertinti, ar 10 procentų yra pakankama rizika tam tikrose regionuose energetikos saugumui. Todėl manau, kad 10 procentų riba yra daugmaž teisingas skaičius. Manome, kad 20 procentų yra tikrai per, per didelis skaičius, 20 procentų riba yra per daug e, didelė ir mes tai pastebėjome pas, per paskutinės krizės ir manau, kad 10 procentų turėtų būti palikta. Keli komentarai dėl kurių pastabų išreikštų šitoje salėje. Mes pasiruošę dirbti kartu su pranešėju dėl dviejų atvirų klausimų N-1 aps, e, apibriešties ir apsaugotų vartotojų. Čia, žinoma, yra sunkus klausimai ir bus sunku rasti kompromisą. Kaip buvo pasakyta, mes dirbame ir su pramonės sektoriumi ir tikimės, kad e, rasim e, techniškai protingą N-1 apibriešti ir mes, žinoma, dirb, dirbsime ir pasidalinsime savo darbo rezultatai su ponu Vidal Quadras ir tai bus įtraukta jo galutinė ataskaita. Uh, Dėl apsaugotų vartotojų šitame komitete supratau, kad yra skirtingų nuomonių. Vieni mano, kad tai reikėtų palikti labiau valstybių narių kompetencijai, kaip subsidiarumo principo pagrindu. Kiti mano, kad reikia daugiau harmonizuoti, daugiau suvienodinti, kad nebūtų E, iškreipta e, dujų tiekimas tarp valstybių narių. Manau, kad teisybė yra kažkur aukso vidurėlėje. Reikia pateikti pagrindinę esminę apibriežti, o visą kitą palikti valstybėms narėms. Mes toliau apie tai diskutuosime su valstybėms narėmis ir su taryba. Ir žinoma, toliau dirbsime su pranešėju, kad. E, paruoštumėm tą apibriežtį, kuri būtų kuri tenkintų e, visas pusės ir kad vidinė rinka e, veiktų ir kad būtų atsižvelgta į kiekvienos valstybės narės e, specifinius bruožus. Buvo ypatingai pabrėžta Baltijos šalių regiono situacija. Ponas Kalins kalbėjo, jeigu neklystu, ponas Saudargas taip pat pasisakė. Jisai minėjo, kad jungčių labai trūksta, jungčių labai reikia. Noriu pabrėžti Benim darbą, jisai buvo jau pradėtas ir buvo paruošta aukšto lygio grupė Baltijos planavimui ir praeitą savaitę vyko konferencija Vilniuje, aš joje dalyvavau ir tai parodė, kad labai didelis bendradarbiavimas vyksta elektros e, sektoriuje, bet e, dujų sektoriuje galima dar labiau padirbėti, išnaudoti Latvijos saugiklas. Daug didesnis darbas gali būti padarytas e, tiesiant jungtis ir į e, šiaurę, pavyzdžiui, Norvegiją e, ir, ir į vakarus. Taigi šitame sektoriuje dė, dėja ta buvo atšaukta tas ta, ta jungtis iš, iš Danijos per Baltijos jūrą, bet žinoma galima dar ir padirbėti daugiau dujų srityje bendradarbiaujant. Bet Benit yra naudinga priemonė ir mes ją toliau įgyvendinsime. Pone Valijan kalbėjo apie N-1 standartą ir pasisakė, kad neturėtų jisai būti susijęs privalomai su investavimu. Galiu patikinti, kad to nėra pasiūlyme. Tarp investavimo ir N-1 standarto nėra privalomo sąsajos. N-1 turėtų būti paremtas rizikos analizė atlikta kompetitingos institucijos. Vadinasi, kompetitinga institucija gali nuspręsti apie visas priemonės. Uh, ir taip pat ir šalutinės priemonės. Taigi iš tikrųjų e, tos, tos privalomos sąsajos nėra. Pirmininkė, manau, kad tiek stengiausi atsakyti daugmaž į visus klausimus iškeltų šioje salėje. Ačiū. Dėkoju. Aišku, yra skirtingi vertinimai tarp parlamento ir tarp komisijos, tai yra normalu, nes parlamentas, aišku, gali būti kitos nuomonės. Pone Vidal Kvadras, ar norėtumėt dar ką nors pasakyti? Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, buvo iškeltas pasiūlymas, kad per pirmą klausimą, per pirmą svarstymą primtumėm sprendimą, sutarimą. Kolegos, jeigu tik mes turėtumėm priimti sutarimą, žinoma, kad mes per pirmą svarstymą sutartume, nes pamačiau, kad labai sutampa mūsų nuomonės. Bet dar turime ir tarybą, ne tik mes turime nuspręsti ir tokio sutarimo, kokį čia na, mes pati, e, matėme komitete, nemanau, kad mes tą sutarimą, tą konsensusą rasime tokio paties aukšto ligmens ir su taryba. Todėl, žinoma, stengsimės, bet, bet kuriuo atveju reikia koncentruotis į gerą galutinį rezultatą. Išgirdau daug e, komentarų ir daug kas pritarė mano pranešimui, kai kurie šiek tiek daugiau patikslino. Visko nekomentuosiu, nes čia tiesiog pradėčiau kartotis. Yra visgi tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau patikslinti. Kai kalbame apie planą bendrijos lygmenių, mes nekalbame apie kažkokį naują planą, bet kalbame apie harmonizavimą ir priežiūrą nacionalinių planų. Tai, ką būtent tai aš noriu pasakyti, ne, ne apie papildomą planą kalbu, bet apie tai, kad nacionaliniai planai turėtų būti e, suvienodinti, jie neturėtų prieštarauti vienas kitam, nes kitaip jie efektyviai neveiks. Dėl trijų ar penkerių metų, manau, kad ponios Svobodos pasiūlymas galėtų būti galbūt ir naudingas. Kažkur tai per vidurį turėtų būti ta, tas terminas. Ir pagal, atsižvelgiant į tą vidutinio laikotarpio įvertinimą, galima būtų pratesti laikotarpį. Tai galėtų būti sprendimas. E, mes išbraukėme komercinius susitarimus iš vieno straipsnio, nes jie yra kitame e, straipsnėje. Dėl kompensacijos mechanizmų, žinoma, jie turi egzistuoti, tačiau tik tiems mechanizmams, kurie nėra rinkos mechanizmai, nes kitaip jie tiesiog praranda prasme. Dėl dujų koordinavimo grupės vaidmens. Žinoma, kad šita grupė nėra e, autoritetinga institucija, tai yra akivaizdu, bet taip pat jie negali būti ir, ir, ir, ir be, visai be balso. Šita grupė turi turėti vaidmenį. Mes galime šiek tiek pakeisti formuluotę, kad nekiltų nesusipratimų, žinoma, bet norėčiau, kad suprastumėm vieni kitus. E, dujos koordinacijos, dujų koordinacijos grupė turi turėti uh, Mm, pakankamą vaidmenį, turint galvoje, kad visgi tai nėra autoratitinga institucija. Jeigu kelia nesusipratimų šitas formulavimas, galima jį pakeisti. Dar vienas dalykas, ponas Karins apie tai kalbėjo. Žinoma, kad Baltijos šalis yra atskiras, skirtingas atvejis negu, pavyzdžiui, Europos pietryčiai. Mes puikiai suprantame, kad Baltijos regionas yra kitoks. Todėl nustatydami investicijų prioritetus, be jokios abejonės, turim. Vienas iš prioritetų turėtų būti e, Baltijos šalis sujungti su kitomis e, dalimis, su kitais regionais, kad neįvyktų toks ekstrema, ekstremalios situacijos. Tai yra vienas iš didžiausių prioritetų, čia nėra jokių abejonių. Mes visi dėl to sutarėm. Pone Hall kalbėjo apie tai, kad į šiuos ilgalaikius planus reikia įtraukti paklausos priemonės. Žinoma, čia irgi pritariu, tikriausiai visi pritarė, nekilo jokių abejonių. Pone pirmininkė, manau, kad e, situacija yra labai teigiama, ponė Bobinska irgi kalbėjo labai išmintingai. E, jinai sakė, kad šita tema e, reik, reikalauja labai gero koordinavimo. Būtent tarp energetinės politikos ir užsienio politikos. Būtent todėl E, suvesti baronienę Ašton ir naują energetikos komisarą būtų labai gerai, kad jie kartu čia ateitų ir pakalbėtumėme apie tai. Tai yra tikrai labai geras pasiūlymas turėti tokį integruotą vaizdą, integruotą viziją apie šį klausimą, nes turint galvoje geopolitinę dimenciją šios temos. Iš tikrųjų, be to integravimo visgi šitą temą nebūtų visai išsemta iki galo. Taigi tiek, pirmininkė, ačiū. Dėkuoju. Tiesiog noriu priminti, jog pakeitimus galima teikti iki sausio 14 dienos. Ponios ir ponai, turime pusvalandį ir tris darbo atvarkės punktus, iš kurių yra du skirti pranešimams, todėl siūlau dirbti labai glaustai ir sparčiai. Ir paprašysiu kolegės Trautman informuoti mus apie Europos parlamento ad hoc delegacijos dalyvavimą ketvirtajame interneto valdymo forume. Mes nediskutuosime apie tai, tiesiog prašau mus informuoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, suprantu, kad turime mažai laiko ir su šių mūsų komitetu norėčiau pasidalinti įspūdžiais iš to formo. E, tai yra ketvirtam interneto valdymo forume. Na, ir mūsų delegacija dalyvavo šiame forume. Pone Valdyje, pone Redama Durėje, pone Nilsen ir ponas Lokartas. E, pone Pilardė Kastijo, kuri taip pat dalyvavo mūsų delegacijoje vis dėlto negalėjo galiausiai vykti forumą. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Luisui Marton, mūsų atsakingam asmeniui, už mūsų parlamento, už mūsų komitetos e, sekretariato paslaugos, taip pat ir taip pat mūsų dviems angelams sargams iš sekretariato, Klaudijai ir Marijai. Taigi norėčiau pakalbėti apie šio ketvirtojo forumo pobūdį bei mūsų išvadas. Na, nuo Atenų, tai yra nuo pirmojo interneto valdymo forumo, padėtis pagerėjo, pasikeitė ir e, buvo kalbama apie penkių metų ciklą ir tikriausiai tie kolegos, kurie nesusipažinę su tarptautiniu sutikimu um, veikimu, tai tikriausiai jūs norėčiau informuoti apie tai, kad tai nėra formalus formas, o teikiau for, platformą, kurioje galima daugia šalių pagrindų aptarti visiems svarbius klausimus. Mes mūsų e, pas, delegacija dalyvavo tiek parlamento atstovai, taip pat ir Švedijos kaip pirmininkančio šalies atstovai ir mes pasisakėme, kad reikia tęsti šio interneto valdymo formo darbą, nes jo metu galima kalbėti apie vairius sudėtingus klausimus, įskaitant technologinius ir techninius. Ir taip pat reikėtų išsameu plačiai kalbėti apie internetu teikiamas paslaugas, be kita ko ir valstybinės viešasis, tai yra pilietinė, taip pat paslaugas, kuriamis gali pasinaudoti pilietinė visuomenė, paslaugas, kurias gali teikti parlamentai, vyriausybės ir taip toliau. Taigi šis formas yra unikalus, nes čia iš nacionalinio ligmens perinama į tarptautinį. Ir šis formas įdomus sakyčiau, darbas jam yra veiksmingas ir manau, kad šį formą reikia ginti prieš e, e, besivystančios ekonomikos e, šalis, augančios ekonomikos šalis, pavyzdžiui, Kinija. Ir tose šalise nėra užtikrintas aukštas demokratijos lygis, jeigu leisime man taip sakyti, ir todėl jos priešinasi interneto formo minčiai. Taigi, uh, Reikia ginti formą, jo tikslus. Ir svarbu, kad tas formas netaptų jungtinių tautų kažkokiu priedu. Na, dar vienas dalykas. Forumo metu vyko gan intensyvės diskusijos buvo kalbama apie ikon transformaciją, sąsąjas ateitimi. Taigi galvojame apie tai, kaip reikėtų keisti teisės aktus, ar Kalifornija yra ta vieta, kurią visi pripažįstame kaip centrą. Visi šie klausimai bus keliami ir Ženevoje turime palaikyti tampresnius santykius pačios ES viduje, nors Taip pat susitikdami su kitomis delegacijomis, su ICON prezidentu, mes kalbėjome ir apie priežiūrą. Tai yra tendencijų vertinimą ir vertinimo rezultatų įgyvendinimą. Šis dalykas yra naujas, jis buvo nuolat keliamas. Pavyzdžiui, Janis Kaltin yra Latvijos ambasadorius Prancūzijoje. Taigi nustatėme nemažai grupių, kurios leido konsoliduoti darbą. Taip pat buvo kalbama ir apie vaikų teisės internete. Tai yra ES prioritetas. Dar vienas dalykas. kai kalbame apie nacionalinius duomenus, o taip pat generinius aukščiausio lygio duomenus, tai yra visi šie klausimai taip pat buvo įtraukti į diskusijas dėl interneto. Ir yra čia neišspręstų klausimų, į kuriuos turime susitelkti. Taip pat buvo kalbama ir apie kritinius išteklius. E, tose diskusijose buvo kalbama ir apie uh, ateities perspektyvas, priegos klausimus, saugos, valdymo klausimus. Taigi šias diskusijas reikia tęsti, gilinti, ypač tai pasakytina apie diskusijas ir apie valdymą, taip pat ir apie ITU vaidmenį. Mūsų uh, susitikimuose su ICON ir ITU mes bendravome labai atvirai ir išsakėme labai aiškiai mūsų poziciją. Mes žinome, kad ITU būtų, turėtų būti atsakinga už infrastruktūrą, o ICON turėtų būti atsakinga už domenų vardų valdymą bei aspektų susijusių su internetu valdymą. Na ir šią mūsų poziciją labai įvertino kiti forumo dalyviai na, rengdamiesi penktajam interneto valdymo formai Lietuvoje, mes Europoje turėsime didelę atsakomybę, kurią bendrai turės tiek Ispanija, kaip pirmininkaujantis šalis, tiek ir Lietuva. O taip pat veiko visi ir Europos parlamentas. Taigi pasirengėmiai darbai turi būti pradėti kiek įmanoma greičiau, nes formas Lietuvoje įvyks rugsėjo mėnesį ir tai yra anksčiau, nes paprastai formas vyksta lapkričio mėnesį. Na, be svarbių politinių klausimų, kuriuos reikia aptarti, taip pat reikia kalbėti ir apie naująją fazę, jeigu formas įvyks. Taigi mes jau pradėjome pokalbis su delegacijomis iš Afrikos šalių į pietus nuo Saharos ir po Lietuvos Kenija taps kita šalimi priminančia formą. Na ir galvojant apie vystimosi perspektyvą, manome, kad labai svarbu bendradarbiauti su šiomis šalimis. Taigi, kaip čia reikėtų ruoštis? Sakyčiau, reikėtų organizuoti susitik, e, susitikimus tarp nacionalinių delegacijų Europos parlamento. Taip pat Prancūzijos ministerija e, ketina imtis iniciatyvos po Šarmalšeiko e, susitikimo. Na ir su Jutinu Desan, kuris yra jungtinių tautų kompetingas ir atsakingas asmuo. Ir su juo reikėtų palaikyti ryšius bei su Afrikos delegacijomis. Ir šis susitikimai su ponu Desai, kurie jau įvyko, Taip pat įvyko ir įdomus susitikimas su Brazilijos delegacija bei e, šalių į pietus nuo Saharos delegacijomis, tai, taip pat su Egipto telekomunikacijų e, bendrovėmis. Taigi Daug kas su mumis nori bendradarbiauti, beje, ir Britanijos nacionalinė delegacija. Ir mums pavyko sutarti dėl tam tikrų sričių, kuriuose ketiname tam bendradarbiauti. Taip pat įvyko susitikimas ir Europos taryba su ICON, ITU, Švedija, pirmininkaujančia šalimi, pilietinis visuomenės atstovais. Taigi, ponė pirmininkė, iš tikrųjų be nuveikto darbo vyko daug įvairios papildomos veiklos tam, kad būtų sukurti atitinkami tinklai, ryšių tinklai ir tam, kad galėtume pasirenkti būsimam spektro konferencijai, skaitinės ekonomikos, investicijų į skaitminės paslaugas um, formas. Taigi toliau investuosime šias rytį. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, tikrai reikėtų sugalvoti, kaip mums įveikti mūsų darbo tvarkį iki pietų. Aš tiesiog nebežinau, ką daryti, turiu du pasisakymus. Jeigu sugebėsite pasisakyti po minutę, tai galėsiu žodį ir kitiems kalbėtams. O kitaip aš nežinau. Kokmerin ir ponas Trakatelis. Gal galite apsiriboti vieną minutę. Dėkoju, ponė pirininkė, tikrai labai stengsiuosi. Dėkoju, ponė Trautman, už pranešimą. Vakar uh, vyko metinis susitikimas dėl Doha. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo tame forume. Iš tikrųjų, labai vertingai pasiteikėme nuomonėmis. Tikrai puiku, kad e, mes kaip parlamentas turime ypatingą vaidmenį šioje srityje. Tai yra prieiga prie interneto, prie informacijos mes, turėtų būti laikytina kaip pagrindinė teisė. Įdomu išgirsti informacijos apie šį tarptautinį forumą. Ir manau, kad klausimuose su komisarais mes turėtume neapsiriboti vien tik tais techniniais aspektais, bet pabrėžti, kad prieiga prie interneto ir informacijos yra pagrindinė teisė. Dėkuoju toliau, ponas Trakatėlis. Jūsų eilė, prašau, kalbėkite. Vieną minutę skiriu Jums. Θα συμφωνήσω με την προηγουμένη ομιλήτρια to žaidimą tų internetų yra žaidimą. Ačiū pirmininkė. Pritariu ankstesniam kalbėtojui. Internetų klausimas yra ypatingai svarbus socialinių požiūrių. Ir praktikoje iš tikrųjų internetas perkeičia demokratijos sistemas. Ir būčiau labai patenkintas, jeigu mūsų komitetas e, galėtų aktyviai veikti, šis, sprendžiant šitos klausimus susijusius su internetu, o ne tik, e, tik tai formaliai dalyvauti šitose svarstymuose. Ačiū. Dėkoju, toliau periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Sie haben das Wort. monsieur le président euh, vous savez c'est un sujet qui est important malheureusement qu'on va. Žinote, kad čia yra kalbama apie labai svarbą, svarbę temą, kurios negalime išnagrinėti per 15 minučių, nes galbūt šioje salėje yra trečdalis žmonių, kuris gali būti susijęs su šia problema, nes kas trečias žmogus. E, susirga vėžių per metus, tai yra 3,5 milijonai žmonių. E, ir iš tiesų sergančiųjų galimybė išgyventi yra jų galimybės išgyventi yra labai skirtingos ir todėl komisija pateikė komunikatą, kurioje siūlo įsteigti Europinę partnerystę, kuriai, kurios rėmose bendradarbiautų visos atitinkamos institucijos susijusios su šia problema. Ir e, aš norėčiau tiesiog pasakyti, kur yra mūsų pagrindinės problemos ir ką reikia daryti, kad jas, su, jas nugalėtume. 2009-2013 metais ta Europinė partnerystė partnerystė turėtų siekti kovoti su vėžiu ir mes e, turime e, čia įvertinti situaciją, keistis informaciją, pasidalinti kompetenciją, daryti visą tai, kas pagerintų kovą su vėžiu. Yra skirtingi punktai visų pirma, tai yra e, sveikatos apsaugos skatinimas, e, ankstyvoji e, diagnostika, nes yra įrodyta, kad vėžio, vėžį galima nugalėti, kuomet yra jis diagnozuojamas ankstyvoje stadijoje, taigi tai yra efektyviausia priemonė. Partnerystės tikslas taip pat yra siūlyti atitinkamas priemonės, kurios skatintų sveikesnį gyvenimo būdą, skatintų ankstyvąją diagnostiką ir kad būtų užtikrinta, kad, pavyzdžiui, žarnyno e, gimdos e, vėžys ir, pan, ir kitos vėžio formos būtų diagnozuojamos pakankamai anksti, tačiau kol kas ES valstybėse narėse dėja e, šis tikslas yra neįgyvendinamas ir jeigu ta ankstyvoji diagnostika galėtų būt, būti E, taikoma šimtui procentų ES gyventojų, tai galbūt tada mes iš vis nebesusidurtume su vėžio problema. Keitimasis pažangia praktika taip pat galėtų padėti e, gerinti situaciją. Taip pat e, reikia kurti tokias tarpdisciplininės grupės, gydytojų grupės, kurios padėtų nugalėti šią problemą. Taip pat šią partnerystę turėtų siekti e, sumažinti e, iki 2020 metų miršt mirštamumą nuo vėžio, nes kol kas jis sudaro 70 procentų. Taip pat, aišku, reikia e, geriau koordinuoti mokslinę veikslą, e, veiklą, taip pat lyginti rezultatus, tai yra lyginti informaciją ir duomenis sveikatos apsaugos sistemoje, bet visų pirma, tie duomenis turėtų būti renkami, jie turi būti nuolat analizuojami, kad pasiektume pažangos. Iki 2013 metų mes turime surinkti duomenis, atitinkamus duomenis iš visų valstybių narių ir tie duomenis turi būti prieinami visiems. Aš tikrai bandžiau kalbėti kiek įmanoma trumpiau, o dabar norėčiau pasiūlyti keletą, patikti keletą pasiūlymų. Europos Sąjunga turėtų geriau kovoti su vėžiu, mes turime geriau išnaudoti išteklius, mes turime vengti dvigubo darbo, tai ir yra mūsų tikslas ir aišku mažinti biurokratinį aparatą. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad nepaisant didelių pastangų dėl ankstyvosios diagnoz, di, diagnostikos, tik tai e, buvo taikoma pusė iš numatytų komisijos komunikate E, komunikate ankstyvosios diagnostikos priemonių. Ir taip pat turime siekti, kad tos diagnostikos priemonės būtų prieinamos visiems. Šioje srityje negalime diskriminuoti ES piliečių. Taip pat norėčiau užduoti vieną klausimą. Ar Europos komisija e, žada pasiūlyti kažkokią tai struktūrą. Atrodo, kad taip, bet man susidaro įspūdis, kad ji yra tikrai pernelik sudėtinga. Galbūt yra siūlomas forumas, kuriame e, dirbtų skirtingos darbo grupės, tačiau aš bijau, kad mes tiesiog pasimesime tarptų skirtingų darbo grupių ir nori, būčiau dėkinga komisijai už atsakymą. E, Europa, aišku, turi finansinių išteklių, lėšų, kurios investuojamos iš, į kovą su vėžiu, į technologijų vystimą, į šeštąją bendrąją programą, į septintąją bendrąją e, programą. Čia septintoje programoje e, yra skirti 7 milijardai eurų kovai su vėžiu. Taigi, šioje srityje mes turime tikrai integruoti visus, net ir nedidelius mokslinių tyrimų centrus atrodo, kad ši suma yra pakankamai didelė, tačiau mes turime ją investuoti labai gerai, nes šioje srityje mes negalime prarasti laiko. E, dėkoju, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad kalbėjau pakankamai aiškiai. Dėkoju, sako pirmininkas. E, problema yra ta, kad ne visi kolegos kalba drausmingai ir galiausiai tie kolegos, kurie lieka posėdžio pabaigoje, jie e, už tai moka. Manau, kad mes turime taikyti kažkokias taisyklės. Trys kolegos nori pasisakyti, norėčiau paprašyti kolegų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, padėti man. Iš pradžių kolega Hatsimakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau Alde frakcijos vardu pasveikinti šią iniciatyvą, padėkoti pranešėjai už tai, ką jinai pasakė. Europos parlamento nariai jau seniai aktyviai e, kovoja su vėžiu, buvo atitinkamos darbo grupės, yra netgi tokia darbo grupė parlamento nariai prieš vėžį. E, mes taip pat skatiname visas mokslinių tyrimų iniciatyvas peržengiančias sienas. E, lapkričio 12 dieną mes šioje grupėje kalbėjome apie kitą lygą apie neurodegeneracinės e, lygas. E, Parkinson, Alzheimer ir kitas e, rytas, e, lygas. Palyginus su tomis lygomis apie vėžį mes žinome daugiau ir žinome, kad sveikas gyvenimo būdas galbūt gali užkirsti kelią vėžiui. Taip pat yra labai svarbu anksti diagnozuoti vėžį, tada jį galima išvy, išgydyti. Taigi čia situacija šiek tiek kitokia negu Alzheimer ir Parkinsono lygos atveju. Tačiau lygiai taip pat kaip ir Alzheimerio lygos atveju mes, kalbėdami apie mokslinius tyrimus šioje srityje, susidurėme su pernelik dideliu e, biurokratiniu aparatu, todėl mes turime daryti viską, kad būtų išvengta dvigubų tyrimų ir kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir svarbiausia yra pasiekti tam tikrų rezultatų, nes tik tuomet mes kažko pasieksime. Ir taip pat reikia e, siekti, kad tie, kas gauna mokslinių tyrimų lėšas iš ES, kad jie jie paskelbtų savo mokslinių tyrimų rezultatus. Šiame kontekste reikia paminėti tai, kad nėra europinio patento šioje srityje, tai yra pernelik sudėtinga sistema, bet jeigu mes tęsime diskusijas dėl patentų e, ilgą laiką ir jeigu ateityje surenksime klausimus šią temą, e, tai vis tik tai e, prevencijos tema yra svarbiausia. Mes turime galimybę tapti e, labiausiai preventiškų regionų, e, kalbant apie kovą su vėžiu. Ir aš tikiuosi, kad naujasis sveikatos apsaugos komisaras taip pat e, dirbs šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Dekampos. Ehm, Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad šitas pranešimas yra naudingas, bet ne neišsamus ir nepakankamas. Pasistengsiu paaiškinti, kodėl naudingas, todėl, kad viename dokumente integruojamos visos rekomendacijos, realistiškos rekomendacijos, kaip kovoti su vėžiu. Ir etapai yra realistiški, praktiški ir pasiekiami, įgyvendinami. Taigi mes pritarėme visi, kad tos rekomendacijos ir tie trys vėžio, dėl, dėl trijų vėžių tipų ir pritarėm dėl geriausių priemonių, dėl tinklų, kovos su neligybė. Reikia naudoti septintą bendrąją programą. Ir tas lėšas, kurios yra skirtos moksliniams tyrimams informacija yra pridėtinė vertė e, vėžio e, valdymui Europos lygmenių. Tačiau šitas pasiūlymas yra neišsamus, labai daug ko jam trūksta. Siūloma partnerystė nuo trečio ketvirčio šių metų tikslai yra neapibriežti, nėra nieko numatyta naujo lėšų skirimo srityje. Taigi mes neturime jokio naujo pasiūlymo, tiesiog apsiribojama egzistuojančiam lėšom. E, tikslai yra kuklus, bet įgyvendinami ir dėja e, panašu, kad Europoje šita kova yra jau nutraukta, jau baigta pirmininkė, reikia pasiūlyti alternatyvų, nes komisija turi galimybių naudotis e, lygų kontrolės centrais, kaip valstybės daro e, su kitomis lygomis, galima surinkti informaciją ir apie šitas lygas, ypatingai apie vėžį. Trumpas komisijos atsakymas, ponia Butak. Butak. Ką, ja. Excuse me. Thank you for the... Dėkuoju. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surinkite diskusijas dėl šio komisijos komunikato. Tikrai esame labai dėkingi, kad parlamento atstovai dalyvavo rugsėjo 29 dienos renginyje ir tikiuosime gerai bendradarbiauti ir ateityje. Šiandieną buvo užduota aiškių klausimų, be kita ko ir dėl struktūros. Tai čia norėčiau pabrėžti, jog tiesą sakant, ketiname sukurti partnerystę kuri būtų skirta bendriems veikams vykdyti. Ir viskas bus pradėta kitais metais ir vyks iki 2013 metų. Na, mes paraginame suinteresuotus asmenius teikti paraškas, jų jau susilaukėme nemažai. Ir pirmasis e, susitikimas skirtas partnerystė įvyks kitą savaitę, pirmadienį, antradienį. Na, sąrangos, e, e, partnerystės sąranga bei starimas dėl sąrangos bus vienas iš pagrindinių to susitikimo aptartinų temų. Tikėsimės, kad pavyks susitarti. Taip pat bandėme įtraukti papildomus elementus, kaip, pavyzdžiui, virtuali partnerystė į sąrangą tam, kad tie, kurie negalės tiesiogiai dalyvauti partnerystėje, vis dėlto turėtų galimybę įnešti savo indėlį ir prisidėti prie veiklos. Taip pat nebejojame, jog svarbus europiniai partneriai taip pat Europos lygių imsis veiksmų ir po to viskas vyks be kita ko ir nacionalinių regionių ir vietos lygių. Na, atliekant bendrus veiksmus, svarbus vaidmo tenka valstybėms narėms ir daugelis valstybių narių, tiesą sakant, teigiamai viską žiūri, teigiamai sureagavo ir tikimės, kad kitą savaitę jos aktyviai dalyvaus. Kai dėl prevencijos, tai tegaliu tik tai sutikti kad e, prevencija ir sveikatos klausimų e, platimas ir švietimas yra svarbus dalykai. Reikia ieškoti e, viešo prevencijos būdą apie juos kalbėti. Tai jau senas komisijos prioritetas buvo priimta įvarius svarbių sprendimų dėl mytybos, alkoholio vartojimo, fizinės veiklos bei tabako gaminių vartojimo. Uh, O dėl išsakytų atsargių minčių, dėl to, kad tikslai gan kuklus, tai manome, kad partnerystė priklausys nuo pačių partnerių, kurie prims sprendimus dėl veiksmų, kurių reikės imtis per ateinančius trejus metus. Taigi, jeigu ką nors e, svarbaus praleidėme, tai, tai tikrai bus nurodyta, kai kalbėsime apie veiksmus. O dar šiek tiek apie tyrimus. Dėkuoju, sako pirmininkas, labai labai trumpai. Tikrai nebeturime laiko, atsiprašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau šiek tiek papildyti pasabomis apie mokslinius tyrimus, reikėtų geriau juos koordinuoti, nors, aišku, tikslas yra, kad 2013 metų visi moksliniai tyrimai būtų koordinuojami. Dėkoju Europos parlamentui kurio dėka galima bus finansuoti Europą Plus projektą. Buvo atliktos uh, E, plačiausia masto konsultacijos e, vėžio tyrimų srityje, taigi galima bus užpildyti spragas e, vėžio tyrimų politikos srityje. Dabar lauksime rugsėjo programos ir bus sukurtas Europos mokslinų tyrimų tinklas ir įvairių valstybių narių tyrimo organai galės um, aptarti bendrus tikslus, dvarkaršius ir toliau. Taigi tokiu būdu bus užtikrintas koordinavimas. Taip pat skaitinama investuoti 12 milijonų eurų į, į pat skirtingus e, vėžio tyrimo centrus, vėžio prevencijos tyrimo centrus ir apjungti jų darbą. Tai būtų dar vienas uh, E, koordinavimo pavyzdys. Taip pat ir vaikų vėžio a, tyrimai ir prevencija taip pat turėtų būti koordinuojami ir čia taip pat esame numatę veiksmų. Dėkuoju, ponia Grostet. Ar norėtumėte dar sėki pasisakyti? Euh, Tik pusę minutės kalbėsiu, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju kolegom, kurie pasisakė, tai iš tiesų labai svarbi tema. Uh, Ir mes turime nuolat daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos veiktų šioje srityje. Komisija yra numačius finansavimą, tačiau reikia finansuoti ne tik posėdžius, bet finan, tos finansinės lėšos turėtų padėti e, koordinuoti mokslinius tyrimus. Tikiuosi, kad mes dar turėsime galimybę apie tai padiskutuoti. Dėkoju už kolegų pasiūlymus, laukiu jų. Dėkoju. 27-28 sausio e, bus, e, laik, e, bus patvirtintas pranešimas. Klausiu vertė, ar jie dar gali padirbti 7-8 minutės, tai galbūt tada suteiksime žodį ponui Bitikov. Ar yra įmanoma? Nebutikofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, ekonomikos reikalų komitetas yra atsakingas už konkurencijos politiką ir šis komitetas nusprendė parengti ataskaitą, nuomonę šią temą. Ir mūsų komitetui yra įdomus keli aspektai. Visų pirma, tai klausimas kaip e, susidūrus su šia finansų ir ekonominė krize e, valstybinė parama gali įtakoti konkurencingumo situaciją ir kaip ta ekonominė krize įtakoja mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Ir trečias klausimas, e, kas, e, e, kiek Europos konkurencingumo politika prisidėjo prie naujovių strategijos? Norėčiau labai trumpai Jums išvardinti tuos punktus, kurie mano požiūriu e, turėtų būti įtraukti į mūsų komiteto nuomonę. Komisija e, savo konkurencingumo politikos ataskaitai, ataskaitoje skiria atskirą skyrių kartelių ir vartotojų uh, apsaugos politikai. Manau, kad uh, turėtų būti atskiras skyrius skirtas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Toliau kitas dalykas, mes taip pat turėtume kreipti ypatingą dėmesį į automobilių pramonę ir kalbėti apie, apie e, gamybos, gamybos įmonių ir dalių tiekėjų santykius. Toliau mums reikia e, atitinkamos informacijos, kuris skatintų konkurencingumą. Manau, kad tai yra įdomus aspektas. Toliau ketvirtas dalykas. Europos komisija padarė labai daug, e, tačiau ji, e, jeigu ją būtų paremę valstybės narės, ji būtų nuveikusi dar daugiau, ypač apie konkurencingumą elektros tinklų srityje. Čia būtų esminis klausimas, kaip čia galėtume siekti didesnės konkurencijos. Manau, kad e, mes turime taip pat kalbėti apie konkurencingumo aspektus po Kopenhagos konferencijos. Toliau kalbant apie telekomo sritį, esminis klausimas čia yra, kaip Europos reguliuotojų e, įstaigos galėtų sukurti daugiau konkurencingumo ir savarankiškumo. Na ir paskutinis aspektas, ar bendroje nuomonėje e, galėtų uh, atsispindėti pa, tokios strategijos kaip pavyzdžiui e, žinių e, visuomenė ir, ir kaip tai turi, galėtų įtakoti smulkių įmonių konkurencingumą. Tai būtų tokie esminiai punktai. Būčiau dėkingas kolegoms už pastabas. Dėkoju, sako pirmininkas. E, mes E, dėl komisijos e, tvarkaraščio patiriame spaudimą, todėl norėčiau paprašyti pono Butikofer ir šešėlinių pranešėjų, kad jie kiek įmanoma